kolegos, pradėkime komiteto posėdį ir iš karto pradėkime nuo devintojo darbo atvarkės klausimo. Ar vertimas veikia? Taigi devintasis darbo atvarkės klausimas. Žemsuojo komiteto užsakyto tyrimo kurio tema užimtumas ES žemės ūkija, dabartiniai sunkumai ir ateities perspektyvos pristatymas. Ir šį tyrimą pristatys ponė Ambrė Mokorp <clears throat> ir Bernd Šū e, kuris atstovauja Austrijos VR e, GmbH tą tyrimą OER e, GmbH atliko kartu su kaimo vietovių ir žemės ūkio tyrimų institutų iš Junktinės karalystės, Retret Consulting iš Ispanijos ir e, Italijos e, vieno universiteto. Taigi dabar nedelsdamas suteiksiu Jums žodį. Kokia tvarka kalbėsite, galite patys nuspręsti. Prašau. Labai ačiū, kad mus pasikvietėte. Aš angliškai pristatysiu šio temos latus, nepaisant to, kad esu iš Austrijos. Mums labai malonu šiandien pristatyti šį tyrimą ir noriu padėkoti Europos parlamentui Pirmininkas jau pristatė konsorciumą, kuris e, vykdė tyrimą. Aš e, trumpai jums pristatysiu pačią tyrimo eigą, tikslus, aprepti, po to pakalbėsiu apie ES žemės ūkio darbo jėgos pagrindinės tendencijas, taip pat apie pagrindinius struktūrinių pokyčių mm, <clears throat> variklius skatinančius faktorius, apie iššūkius, e, mikroekonominės strategijas bei pateiksime rekomendacijas dėl BŽUP. Šios, šio tyrimo tikslas buvo siekti įsiaiškinti įdarbinimo ES ūkiuose naujausias tendencijas ir principus. Iš esmės mes turime kažkokį įsivaizdavimą, kokia yra užimtumo situacija es ūkiuose, užimtumo apimtis mažėja. Čia mums taip pat e, rūpėjo išaiškinti, dėl kokių priežasčių tie pokyčiai vyksta ir e, <clears throat> kodėl Europoje būtent e, tokias tendencijas įsigali tyrimo prieptis buvo e, visa ES e, žemės ūkio užimtumo e, rinka, darbo jėga. Žinoma, susidūrėme su tam tikrai sunkumais, kadangi valstybėse narėse galioja skirtingi įstatymai socialinės apsaugos srityje ir jie nėra suderinti, kaip mes šį tyrimą vykdėme. Taigi pradėjome nuo literatūros apžvalgos, po to e, atlikome statistinių duomenų analizę, parengėme tam, tikrą, tam tikrus žemėlapius ir jau po to išsameu gilinomės į atskirius aštuonis atvejus Europos regionuose. Labas rytas, aš kalbės pirmiausiai apie naujausias tendencijas ir charakteristikas ES eh, <clears throat> žemės ūkio darbo jėgos. Šiuo metu paklausa šios darbo jėgos, kaip matote, šioje milnoje kreivėje mažėja ir pakankamai ilgą laiką tokias tendencijas pastebime nuo 2003 metų 30 procentų sumažėjo eh, bendros darbo jėgos apimtis ir e, ypač didelė dalimi sumažėjo e, šeimos ūkių, užimtumas mažesnė dalimi kit, kitų ūkių. Šią skaidrę kairėje pusėje matote geltoną, oranžinę ar raudoną spalvą pažymėtas šalis, kurioje sumažėjo darbo e, jėgos apimtis E, yra ir kai kurių išimčių nuo 10 iki 16 Maltoje padidėjo daugiau nei 10 procentų. Kai kuriuose regionuose taip pat net iki 16 procentų sumažėjo darbo jėgos apimti žemės ūkio su kai kuriamis e, išimtimis, pavyzdžiui, Korsikoje, kitaip nei visoje Prancūzijoje, Velsė, visai, kitaip nei visoje Jungtinėje karalystėje. Kalbant apie e, struktūrinės e, tendencijas, aš paminėčiau kairėje pusėje pažymėtoje piktogramoje <clears throat> smulkiųjų ūkių skaičiaus sumažėjimą ir dešinėje pusėje stambiųjų ūkių skaičiaus e, e, padidėjimą. Tai yra stambiai ūkiai yra tokie laikomi, kurie valdo daugiau nei 100 hektarų. Kalbant apie ūkininkavimo modelius, tai vis dar vyrauja šeimos ūkio modelis, 3 ketvirtadaliai e, visos ES žemės ūkio darbuotojų <clears throat> darbo jėgos sudaro šeimos ūkiuose dirbantis asmenys. Ir matome, kad kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Rumunijoje, Bulgarijoje, šeimos ūkiai sudaro 80 procentų visų ūkių, Airija, Šiaurės Portugalija, Šiaurės Ispanija daugiau nei 80 procentų e, tos pačios šeimos narių dirba žemės ūkija. Laikinas užimtumas aiškių e, tendencijų mes <clears throat> nematome, aiškių modelių. E, Vokietijoje, Niderlanduose, <clears throat> Belgijoje, beveik visose es valstybės narėse pasitaiko tokio užimtumo formų. Kalbant apie šios užimtumo modelius. E, būtina paminėti e, svarbiausius vykstančių pokyčių beveik viso ES e, žemės ūkio darbo jėgoje priežastis. Na, pirmiausia, reikia paminėti techninę pažangą. <clears throat> Ir daugumą atvejų žmonės dirbančius ūkiuose pakeičia mašinos mechanizuota darbo jėga. Ir e, taip pat reikia <clears throat> vis daugiau kvalifikuotos darbo jėgos. Taip pat e, vis didėja e, atotrukis tarp žemės ūkio ir kitų sektorių E, nes žemės ūkija sudėtingesnis darbo sąlygos ir mažesnis darbo užmokestis. Taigi valstybėse, kurios prisijungė per, prieš 15 metų e, prie Europos Sąjungos. Tai e, kiti užimtumo sektoriai vystėsi greičiau ir, ir e, sparčiau negu žemės ūkis. Kitas priežastis yra susijusios su švietimu. Jaunimas ir aukštą įslavinimą turintis e, žmonės nenori dirbti žemės ūkį ir ieško darbo vietų kitose srityse. Kalbant apie apie šios modelius ir šias tendencijas, reikėtų išskirti svarbiausius iššūkius, su kuriais susidurime žemės ūkija, mechanizacija, naujovių dėgymas galėtų tapti rimtais <clears throat> iššūkiais daugeliu ūkių ir ūkininkų, pirmiausiai dėl to atotrukio, kuris egzistuoja tarp mokslinio tyrimų ir jų įgyvendinimų praktikoje ypač smulkėsiams ūkiams sudėtinga pristaikyti prie e, naujų, e, prie technologinių naujovių ir išlikti konkurencingiams bendrame kontekste. Šiame žemėlapyje matome, kokiuose es regionus ir valstybėse ūkininkams yra rengiami mokymai Prancūzijoje, Vokietijoje ir ypač Italijoje didžioji dalis ūkininkų dalyvauja mokymuose, Italijoje daugiau nei 90 procentų. Tokiu atveju yra ES pakraščiuose e, esančios šalis e, daugiausiai remiasi praktinėmis žiniomis ir čia dėkti naujoves yra sudėtingiau. Dar vienas iššūkis, e, kuris jau buvo paminėtas, tai yra E, žemės ūkio ir kitų ekonomikos sektorių patrauklumo e, skirtumai. Darbo intensyvumas žemės ūkija didesnis, e, darbo sąlygos sudėtingesnis, pajamos mažesnis, poveikis pensijoms taip pat neigiamas, jaučiamas. Ir, mm, tas skirtumas patrauklumo laikui bėgant tik didėja palyginti su kitais e, ekonomikos sektoriais. Na, dabar pastebimos tendencijos e, remtis arba samdyti e, migrantus kaip darbo jėgas, tačiau čia susidurima su rimtomis migrantų integravimus į kaimo bendruomenės problemomis. Paskutinis iššūkis, kurį norėčiau paminėti, yra galbūt dažniausiai pasitaikantis visoje Europoje, apie kalbama jau ištisus dešimtmečius, tai yra e, kartų kaita. Dėl dviejų priežasčių e, ūkiai e, vis rečiau perdodami iš vyresnės kartos jaunesniai. Taip pat žemės ūkio išmokų atskirimas prie to prisideda trūkumai susijęs su e, žemės plotų kadastrų veikla. Ir kaip jau anksčiau minėjome, e, palyginti žemos pajamos ir kitokio pobūdžio įsidarbinimo galimybių praktiškai nebuvimas kaimo vietovėse atbaido ypač jaunus žmonės nuo e, užsiemimo, nuo ūkininkavimo. <clears throat> taip pat viešosios, e, e, viešųjų paslaugų nebuvimas arba bloga jų kokybė kaimo vietovėse neskatina jaunosios kartos atstovų imti sukininkavimo. Šią skaidrę dešinė pusė e, melinas spalva pažymėta <clears throat> ūkininkų jaunesnių 35 metų valdomų ūkių skaičius, raudonas spalva ūkininkų vyresnių 65 metų skaičius. Beis abiem atvejais tendencijos <clears throat> yra mažėjančios. 2016 metais, pavyzdžiui, buvo tik e, e, šimtui vyresnių ūkininkų ūkių teko tik 16 e, jaunesnių ūkininkų valdomų ūkių, tuo tarpu prieš 10 metų situacija buvo daug geresnė. Taigi, e, Taigi e, kokias būtų galima pasitelkti mikroekonominės strategijas, pirmiausiai e, pasitelkti galimybę užsimti ir kitą veiklą, ne vien tik kokininkam, tokiu būdu padidinant ir savo pajamas, tas, e, ta įvairia pusė veikla Europoje yra pakankamai paplitusi, maždaug 40 procentų ES ūkių užsijima ir papildoma veikla, ne tik ūkininkavimu diversifikavimas. Čia mes turime kalbėti apie <clears throat> veiklos įvairovę paties ūkio viduje, pavyzdžiui, perdirbant ir parduodant žemės ūkio produktus, susimant žemės agroturizmu arba gaminant atsinaujinančią e, energiją. prieiga prie žemės arba žemės paskirties keitimas, tarkime, norint pastatyti pastatus, kurie yra skirti agroturizmo reikmėms, kelia nemažai problemų ūkininkams, nes reikia papildomų investicijų ir reikia papildomų įgūdžių, tarkime, susijusių su energijos išteklių gamyba arba žemės ūkio turizmu. Šiame kontekste koks yra BŽUP poveikis e, užimtumui žemės ūkija. Mes atlikome labai išsame literatūros peržiūrą ir, ir palyginome vietos nacionalinį regioninį lygmenį situaciją skiriuose šalise. Rezultatai iš tiesų pakankamai <clears throat> įvairūs, e, įdomus. regioninių, nacionalinių lygmenių, e, taip pat e, atsižvelgti į socialinį, ekonominį kontekstą atskirų regionų ir atskiros šalies e, mes galime matyti skirtingą poveikį. Bendrai galim būtų pasakyti, kad be žiaupi poveikis yra teigiamas e, užimtumui žemės ūkėje, e, tiesioginis ar netiesioginis, tai yra per tiesioginės išmokas arba per kaimo plėtros, kaimo vietovų plėtros priemonės, tai yra per pirmą ir antrąjį ramsti. E, tokiu būdu siekime užpildyti tą spragą tarp pajamų iš žemės ūkio skirtumą tarp pajamų žemės ūkio ir kitų sričių mažinti, tačiau pastebėjome neigiamos uh, neigiamo poveikio pirmo ir antrojo ramščio, todėl kad pirmiausiai e, subsidijos iš BŽP. BŽP subsidijos nėra paskirstamos tolygiai. E, Smulkėjai, mažėjai ūkiai e, gauna mažiau subsidijų mažiau paramos ir tokiu būdu yra priversti jungti su stambiaisiais ūkiais, kuriems skiriama parama yra didesnio lygio. <clears throat> Taip pat e, stambieji ūkiai vis daugiau remiasi e, technologijomis, pakeičia žmogiškuosius išteklius e, mašinomis, kitokią įrangą ir tokiu būdu pereinama prie pramoninės žemdirbystės, pramoninio ūkininkavimo, taigi tas poveikis iš tiesų yra sudėtingai vertinamas. Na, aš apibūdinsiu, apibendrinsiu tą informaciją, kurią jūs išklausėte, na ir pateiksiu keletą politinių rekomendacijų. Na, žinome, kad ne visos rekomendacijos yra e, taikytinos es lygmenių, bet labai dažnai jos uh, E, tinka regioninio nacionalinio lygio, kaip pavyzdžiui pirmoji. Mes išklausėme informaciją apie nuolatinį klausimą kartų atsinaujinimą ir prieigą arba perėmimą, e, kad jauni žmonės galėtų perimti ūkininkavimą. Aišku, lengva pasakyti, kad politinės rekomendacijos yra skatinti jauną kartą pasilikti sektoriuje ir padėti naujiems ūkininkams pradedantiems ūkininkauti, ištaikant bendras tendencijas. Bet žinome, kad daugeliu atveju tai yra nacionalinis klausimas, kadangi dažnai tai yra susijęs su paveldėjimo teise, susijęs su praktikomis ir tradicijomis daugelį valstybių narių, kur yra na, tam tikri ritualai, apygos, kaip yra perimami ūkiai, dažniausiai e, vyriausias sunus perima ūkį, e, tokia tradicija, o jeigu tas sunus nenori perimti ūkio, tai tuomet yra tradicinės kitokios problemos, o dar daugiau yra barjerai, kliūtis patekti į jauniems, naujiems ūkininkams į ūkininkavimo sektorių. Pavyzdžiui, žmonės, jauni žmonės ketina perimti ūkį, dažnai tai yra neįmanoma dėl nacionalinių ar regioninių teisės aktų, dėl žemės įgyjimo. Ir tam tikrą prasme mes kalbėjom apie kadastrų klausimus, bet taip pat žinome ir e, tokią tendenciją, kad vis sunkiau tampa patekti į rinką, į žemės rinką ir dažnai tai yra susiję su kliūtimis e, e, susijusiamis su ūkininkavimu. Tai yra, ta prasme, ką jūs veikėt, ką jūs darot su šitom žemė, ta žemė. Yra, yra naujų, naujos ūkininkavimo rūšis, pavyzdžiui, kiek tai susijęs su energija, su gamyba, ypač maisto produktų gamyba, dažnai tai būna kliūtis. O kai dėl žemės įgyjimo, tendencija dabar yra tokia, kad nors mes ir norėtume e, paskatinti žemės plotų perėmimą, kai kurie e, ES įstatymai arba taisyklės yra prieštaraujantis, tam prieštarauja. Pavyzdžiui, omnibus direktyva, kuri dabar yra aptarinėjama, kur yra pasakyta, kad darbo kapitalo įgyjimai gali būti ta dalis, kurie yra finansuojama finansinėmis priemonėmis, o tai, aišku, palengvina žemės plotų įsigijimą arba žemės plotų nuomą, tačiau atsiranda tendencija, kad priverčiate didelės apimties ūkius, ypač e, industrializuotus e, ūkius, kad jie pakeistų mažus ūkius, kur, kur yra intensyvesnis darbo jėgos poreikis. Toliau, kai dėl įdarbinimo taisyklių aišku, kad intens, in, diversifikavimas ir taip toliau, ūkininkavimo e, skirtingumų skatinimas, aišku, tai yra geras patarimas, nes tai e, kalba apie įvairius lygmenis, bet jeigu laikysimės es lygmens, tai reiškia, kad mes kokią žinią dabar siunčiam naujam e, programavimo laikotarpiu, kur BŽVP bus atsieta nuo kitų struktūrinių plėtros fondų, tai aišku, tai nepadės šitam reikalui. Jeigu pasakysiu, kad noriu integruoto integruotos kaimo plėtros, tai aišku, reikia išspręsti daug tų finansavimo klausimų ir tai sėkmingai buvo daroma kai kuriuose regionuose per buvusi programavimo laikotarpį, pavyzdžiui, Tyrolyje arba kai kuriuose Vokietijos regionuose. Ir jeigu mes griežtai atskirsim du klausimus, tai per kitą programavimo laikotarpį mes nieko nepasieksim. Toliau kitas dalykas – padėtis e, pačiame ūkininkavime. Taigi, pavyzdžiui, atlyginimai, e, darbo ir socialinės sąlygos, aišku, žemės ūkio darbuotojų atlyginimai, vėlgi labai lengva pasakyti, reikia pagerinti padėtį per statusą ir atlyginimus, bet iš principo, tai mes turim užduoti savo klausimą, kokio, apie kokį ūkininkavimą kalbam ateityje, ypač ateinantiems dešimtmečiams, keliasdešimčiai metų ateityje. Na, politika, kaip mes taikėme ją per pastarosius 20 metų, tai neveikia. Darbas silpnėja, mažėja ir aišku, kad žmonės norėtų patekti eiti į žemės ūkį, dirbti, tai turi būti atitinkamas atlyginimas, nedalinti išmokas, bet tikrai turėti užtikrinti, kad m, mm, žmonės galėtų dirbti inovatyviai ir gaminti produktus naujoviškai. Ir aišku, žmonės turi norėti ir vartotojai turi būti pasirengę mokėti daugiau už aukštos kokybės maisto produktus, kurie yra gaminami. Na bet kas, ką mes žinome apie ekologišką ūkininkavimą, tai jis reikalauja daug darbo. Reiškia, reikia darbo jėgos kaime ir ūkiuose. Bet iš kitos pusės niekas nenori suprasti, kad e, kaina už ekologiškus produktus yra daug didesnė negu už įprastinį produktą. Toliau socialinių sąlygų pusė, aišku, kalbant apie sezoninius darbuotojus, laikinus darbuotojus. Tai čia mes norėtume pabrėžti, kad yra ES lygmenių pakankamai teisės aktų ir buvo paminėtos dvi direktyvas dėl sezoninių darbuotojų ir taip pat dėl e, socialinio ramščio ryšio, kad tai turėtų užtikrinti socialinės sąlygas šiem darbuotojams, tačiau didelė dalimi, kadangi tai yra direktyvos, tai yra atsiliekama, jų įgyvendinimas atsiliekamas, o čia mes matom šansą. Ir e, dar vienoj skaidrėj, ką galiu pasakyti, kalbant apie bendrą perspektyvą. Grįžtant prie mano klausimo ir tos minties, kad jeigu mes pripažinsim, kad žemės ūkis yra ir turėtų būti ateityje tas sektorius, kur e, dirbti apsimokėtų. Ir jeigu mes norim, kad žmonės būtų ten įdarbinti ir vis daugiau žmonių įdarbinta, tai tuomet turim užduoti savo klausimą, tai kokio, koks tai bus žemės ūkis. Jeigu pasakysim, kad taip, jeigu įsim tą pačią kryptimį kaip dabar, einama labai industrializuotas, modernizuotas e, žemės ūkis, kuris susitelkia ties produktų gamybą ir žemomis kainomis, tai tuomet nu, tokia tendencija teisės. Tai reiškia, kad mums reikės mažiau darbo jėgos žemės ūkį, kuris grindžiamas technologijomis. Gerai, jeigu mes to norime, jeigu tokia bus politinė valia, tai tebūnie, bet tuomet nereikia skūstis, kad mažėja darbo jėga žemės ūkio sektoriai. Jeigu norime daryti kitaip, kad norime, kad daugiau žmonių dirbtų žemės ūkyje ir tuomet reikėtų diversifikuoti o kitų būdų tai nieko nebus. Tai reiškia, kad mes turim iš vienos pusės būti atviri naujiems e, žemės ūkio tipams, e, kur reikalinga daugiau darbo, daugiau darbo jėgos, taip pat, pavyzdžiui, ekologiškas ūkininkavimas ir reikia žiūrėti e, naujoviškai, kaip mes išsimaitinsim. Viskas yra susiję, visi mes galvojame kad tai yra niša, bet galvojam apie e, vabzdžius, galvojam apie daržovės ir augalus, į tokį į mytybą pagristą augalais ir e, augalininkystės produktais, tai bet reikia žiūrėti, koks, kokios yra sąsajos ir žiūrėti, kokios yra kitos e, ekologiško ūkininkavimo formos, kurių dar nematome. Kaip pavyzdžiui, sakiau, pluošto gamybą, atsinaujinančios energijos pusė ir taip toliau. Ir e, su tuo susiję, aišku, yra e, naujos formas, pavyzdžiui, susijęti žemės ūkį su pramogomis, turizmu, kitomis ūkio veiklomis, bet paskui dar vienas dalykas reiškia, kad mes turime apgalvoti, ypač kaip dabar darome, BŽVP orientavimą, orientaciją ir siekti, sus, su, susijęti jį e, glaudžiau su kaimo plėtros politika, su m, kitomis teritorinėmis politikomis, kurios yra taikoma žemės ūkija. Labai ačiū. Vielen herzlichen Dank ähm, an Sie beide für die Vorstellung äh, der Studie und ich glaube Ačiū, kad pristatėte šį tyrimą. Kolegos jau e, užsiregistravo užduoti klausimus. Pirmasis tą padarys kolega Būda. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> mulțumesc. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, norėčiau padėkoti ekspertams už pristatymus. Žinoma, tai yra klausimai, kuriuos mes irgi gerai žinome, nes gyvenam realiam pasauliu, kalbam su ūkininkais, bet niekur pristatymuose negalėjau rasti sprendimo dėl žmogiškų resursų, nes čia yra reali problema. Mes kalbam apie darbą ūkiuose, peržiūrint naują BŽBP, kalbam apie galimybę, kad ūkininkai negautų išmokų, subsidijų daugiau, jeigu jie užsima kitokią veiklą, ne vien tik tai tiesioginių ūkininkavimu. Tačiau darbo jėgos klausimas yra labai svarbus. Mes matome, kad dabar jauni žmonės nenori vykti į kaimą, nenori pradėti darbą žemės ūkiją jauni ūkininkai, jaunų ūkininkų programa pasiekė savo ribas ir mano klausimas būtų toks, ar būtų įmanoma importuoti darbo jėgą iš už ES ribų, ar tai būtų sprendimas. Jūs kalbėjote apie mechanizavimą ir technologijų atnaujinimą. Tai yra labai svarbu ir tai yra reikalinga. Ačiū kolegai Jarui žodis. Ačiū už tyrimo pristatymą. Jūs paminėjote nemažai probleminių temų. Aš esu vienas iš tų, kurie struktūrinius pokyčius nebūtinai laiko blogais, nes Vokietijoje, tarkime, tie procesai vyko struktūrinių pokyčių susijęs su pramonės stiprėjimu arba kalnakasybos pramonės stiprėjimu nuosmukių, tačiau bet kokiu atveju žmonės e, visuomet nori gyventi patogiai ir e, tam patogumui užtikrinti taip pat reikia e, kurti naujų darbo vietų. Jūs kalbėjote apie mažas įmonės, mažus ūkius, smulkius ūkius, stambesnius ūkius kartais jų rūpešiai ir problemos nėra tinkamai atspindimos BŽUP. Man tačiau kelia rūpesti kitas klausimas, kame yra priežastys, kad vis mažiau žmonių nori ūkininkauti Europoje. Foarte e, interesant și util. Mm, Dėkui, buvo labai įdomi, naudinga prezentacija. Aš norėčiau e, vieną tokį paradoksą nu, pabrėžti tą faktą, kad arimi plotai lieka tokie patys, pastovus, o reikia išmaitinti vis augantį gyventojų skaičių, todėl žemės ūkis turi būti intensyvesnis. Tuo pačiu mes kalb, metu kalbam apie kartų atnaujinimą žemės ūkyje. Norėčiau paklausti, kur jūs matot sprendimą. Koks bus naujos bažv poveikis šalims, kaip pavyzdžiui Rumunija, kur yra netipiška šalis, kur yra skirtinga ir mus tikrai labai palies, tai palies ir smulkiuosius ūkininkus, ir didžiuosius ūkininkus. Ir dar vienas dalykas, norėjau paklausti, ar yra atliktas tyrimas apie tokius ūkininkus, kurie atsisakė ūkininkavimą per pastaruosius 50 metų ir kodėl jie tai padarė. Dank, kolegė Olekas. Kolega Olekas dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už tikrai įdomius pranešimus. <clears throat> Aš manau, kad jūs turbūt sutiksite, kad tik labai nedidelė dalis jaunų žmonių idealistiškai pasilieka kaime dėl gamtos ir kitų dalykų. Jaunimas nori įsisavinti naujas technologijas, nori gyventi ir dirbti taip, kaip gyvena ir dirba uh, miesto jaunimas. Kartais net nuotoliniu būdu, neišeidami iš namų, atlieka savo pareigas. Bet visos naujos technologijos yra ganėtinai brangios. Ir ko gero, tie mažieji šeimos ūkiai nelabai galės jų laiku ir konkurencingai įsisavinti. Ar nemanot, kad bendro žemės ūkio politikoje ir mūsų siūlymuose galėtų daugiau dėmesio būti kooperacijai, kuri galėtų leisti susikoperavus tiem mažiem ūkiam tą naują technologiją panaudoti ir būti konkurencingais? Ačiū. Kolegin Šojdrova. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat eh, za tu studii a eh, podívat se na doporučení. Dėkuoju, aš norėjau padėkoti už šitą tyrimą ir norėčiau peržiūrėti jūsų rekomendacijas. Jūs sakėte, kalbant apie vizijas ir tikslus e, naujos žemės ūkio politikos, ir yra, e, jūs patikėte apie 12 rekomendacijų, kalbu apie 12 rekomendaciją. Bet aš manau, kad tai yra esminis dalykas, jeigu norime, kad ūkininkai nesentų ir nepasentų, kad šeimos ūkiai toliau veiktų ir kad kaimo vietovės plėstusi, tai šeimos ten turėtų gyventi ir jų skaičius neturėtų mažėti, nes mažėjimas yra labai didelis. Gali atsitikti taip, kad šeimos ūkiai neatsinaujins, ta prasme, kartų atsinaujinimo nebus ir reikėtų tokią kaimo plėtros viziją pirmiausia turėtų omenyje ir tuomet atitinkamai ir veikti, apie tai jūs kalbėjote. Taip, ūkininkų pajamos. Jeigu norite, kad mokytojai nesentų, tai reikia didinti atlyginimus, o jeigu ne, tai nepasieksi tokio tikslo. Lygiai taip pat, jeigu norit, kad ūkininkai nepasentų, tai reikia, kad jie gautų kažkokį pelną. Ir e, taip pat, e, dėkui, kad jūs taip tiesiog ir įvardinot, subsidijos yra labai svarbios, tačiau jos tik tai, e, jos nespindi gyventojų skaičiaus mažėjimo kaime. Na, e, šeimų verslo skatinimas turėtų būti pirmasis prioritetas. Mano klausimas yra toks. Ar jūs matote ryšį tarp senėjimo ir pelningumo šeimų mm, versle atskiriuose šalyse. Aš manau, kad e, tai egzistuoja, bet galbūt e, jūs to netyrėte ir galbūt tai kito tyrimo objektas galėtų būti. Bet įdomu būtų tai patirinėti, ne vien tik tai kaip atveju, konkrečių atvejų tyrimas, bet reikėtų apimti visą 27 valstybės narės tokiam tyrimė. Äh, äh, Mes pasikeitėme su kolega Ropė, ačiū už tyrimą. Jis e, iš tiesų yra labai svarbus. <clears throat> Labai mažai jaunimo nusprendžia ūkininkauti dėl to, kad neturi galimybės įsigyti žemės ir dėl tos nesažiningos bežiaupė išmokų sistemos, kuri yra naudinga stambiems ūkiams ir išstumia iš ūkininkavimo jaunimą. Ir e, tų smulkiųjų ūkių mums iš tiesų reikia. E, taip pat siekiant ir apsirūpinti maisto įvairovę, tačiau kaimo vietovėse dėl ūkių stambinimo e, neteikiamos taip pat ir e, viešosios paslaugos, nėra mokyklų, nėra e, sveikatos priežiūros įstaigų. Taigi mums reikia skatinti tą įvairovę, o tai reiškia, kad reikia keisti subsidijų E, sistemą, nes šiuo metu ūkininkai yra tapę šios sistemos įkaitais ir visiškai nuo jos priklauso. Mūsų nuomonė dėl aplinkos saugos, dėl gyvūnų apsaugos, dėl kovos su klimato kaita, dėl kaimo vietovių e, turime kurti, e, skatinti smulkų ūkininkavimą, nes priešingų atveju mūsų pačių neliks jau kurį laiką. Po kurio laiko ačiū. Man pirmasis įspūdis e, susipažinus su šio tyrimu susidaro toks, kad jūs, e, jūsų imtis buvo pakankamai plati. Ačiū Jums už tai. Aš esu iš Vokietijos. Vokietijoje žemės ūkis ir apskritai ekonomika laikosi neblogai, tačiau galbūt e, dėl to, kad per gerai gyvename, susidurėme su kita problema, kuri šiandien nebuvo minėta. Tai yra priešiškumo kurstimas e, pastebimas Vokietijoje prieš ūkininkus, prieš ūkininkavimą, prieš masinį e, gyvulių laikymą, auginimą, prieš e, augalų apsaugos priemonių naudojimą e, žemės ūkyje, būtent dėl to ūkininkavimo mastai mažėja. Taigi mes pagristai užduodame klausimą, ar apskritai dar mes, ūkininkai Vokietijoje, jums esame reikalingi ir turėtume atsisakyti savo ūkių paprasčiausiai. Ypač su to negali susitaikyti jaunieji ūkininkai, gavę patį geriausią išsilavinimą ir nepaisant to vis tiek jie yra nuolat smerkiami įvairių nevyriausybinių organizacijų ir kitokių aktyvistų. Ar iš šios aspektus atsižvelgėte atlikdami tyrimą, nes man kelia susirūpinimą šie aspektai. Kolega Tarabel. Kaip ir prieš mane kalbėję kolegos, aš irgi norėjau pasakyti, kad labai įdomus tyrimas, man jis patiko. Žemės ūkis. E, pa, gali būti apibūdinamas kaip labai e, įvairus ES valstybė labai, valstybėse narėse labai skiriasi. Na, dabar jūs savo studijoje kalbate apie e, regioninius aspektus, pavyzdžiui, Korsikos e, vieną iš regionų. Norėčiau paklausti, Kodėl, pavyzdžiui, šiuose regionuose užimtumas žemės ūkija padidėjo? Dėl kažkokių priežasčių, gal kažkokių tendencijų čia išryškintumėte? Ačiū už atsakymus. Ačiū kolegai Ristov žodis. Dėkoju. Pirmininkė. Studija yra labai įdomi. Matėme, kad yra nerima keliančių tendencijų ir nemažai jų tokių yra. Bulgarija nebuvo tyrimo objektas vienas iš svarbiausių, tačiau mes matėme, kad yra išnaudojami Bulgarijos darbuotojai Italijoje. Ko gero reikėtų bandyti sieti išmokas ir subsidijas uh, su e, darbo vietų žemės ūkija užtikrinimu. Ir taip pat reikėtų kovoti per jas su nedeklaruojamu ir nelegaliu darbu. Subsidijos išmokos žemės ūkiui turėtų būti siejamos su atsakingu elgesiu. Neturėtų būti žmonės išnaudojami Taigi atliekant BŽUP e, reformą buvo tokių e, pakeitimų pasiūlymų, tačiau jie nebuvo patvirtinti. Aš labai tikiuosi, kad dabartinė komisija e, dės visas įmanomas pastangas tam, kad tai padarytų. Já bych si dovolil mít několik poznámek, zejména nesouhlasím. Ponas David, keletą komentarų norėčiau pateikti. Pirmiausia, aš nesutikčiau su tuo, kad kaimo vietovėse gyvenimas nėra patrauklus. Štai pavyzdžiui, Čekijoje didžiausių miestų gyventojų mažėja, nes tiesiog pragyvenimo kaštai yra dideli, bet to ir saugumas yra mažesnis, mažesnė gyvenimo kokybė triukšmo, pavyzdžiui, daug. Taigi daug jaunimo netgi persikelia į kaimo vietovės. Tik tai dabar kyla klausimas, ar jie randa darbo kaimo vietovėse. Na, kartais mes nagrinėdami šią situaciją nagrinėjame tik tai atskirus fragmentus, tačiau nežiūrime į bendrą vaizdą. Mes nelabai žiūrime į darbo vietų pasiskirstimą platesnė prasme. Pavyzdžiui, konkretus ūkininkai, ko gero, negali būti ir ūkininkais, ir buhalteriais, ir biologais, ir vairuotojais gerais, ir mechanizatoriais, ar dar kažkom tai. Turėtume ir tai atsižvelgti. Šiandien ta veikla turi būti daug intelektualesnė netgi, nes reikia, pavyzdžiui, daug gebėjimų aukštesnio lygio ūkininkavimui. Na, ir ko gero nepakanka vien tik tai subsidijų teikti tradiciniams smulkiems ūkiams. Ačiū dabar žodis kolegai Ropiai. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomus darbas, labai įdomus pranešimas ir, sakyčiau, jis labai realistinis. Ir tikrai labai liūdna, kad na, situacija bloga ir jinai blogėjanti, iš pranešimo aišku, o visuomeniai bandoma kai kuriuose šalyse e, daryti, kaip ir Vokietijoje buvo sakoma, įvairias akcijas, kad žemdirbėjai per daug gerai gyvena. Tai iš tikrųjų, pirmininkė, mes panašų klausimą galbūt galėtumėm pagalvoti organizuoti ir plenariniam posėdėje, kad daugiau e, išgirstų parlamento narių, daugiau Europos išgirstų apie realią situaciją žemės ūkyje. Ir e, iš tikrųjų labai teisingai buvo pasakyta, kad na, e, ūkis keičiasi ir keičiasi į tą pusę, kad užsitikrint pajamas. Ir tačiau mes įmam dabar tyrimas darytas 10-16 metų, tai praktiškai ano periodo išmokos, kurios buvo daug didesnės ir kaimo plėtros parama daug didesnė, kai padarysim tyrimus 14-20, e, bus vaizdas dar liūdnesnis. O dabar, kurdami 21-27 metus, mes dar bloginam situaciją ir dar reikalavimus didinam tai kas liks iš to žemės ūkio po 27 metų? Tai juk e, mums reikės irgi atsakomybę prisijimti, ką mes padarėm ir ko, ir ko neįrodėm kitiem kolegom, kodėl taip neturėtų būti. Aš paimsiu pavyzdį, e, tas jūsų pasakymas, kad, e, reiškia, dirbti turi apsimokėti. Paimsiu pavyzdį iš Lietuvo žemės ūkio. Lietuvo žemės ūkis irgi transformuojasi, Mes grūdų gaminam tris kartus daugiau negu suvalgom, nes grūdininkystė labai e, lengvas e, užsiemimas, e, e, daug mažiau reiškia žmogiškų išteklių, daug daugiau technika dirba, greitos pajamos, nereikia gyventi nuolatos kaime ir taip toliau. O pavyzdžiui, keulienos auginam tik 50 procentų, e, e, reiškia pieno melžiam mažiau negu suvalgom. Tai iš tikrųjų Jūs labai teisingai pasakėt, koks bus tas žemės ūkis. Kolegė, auch andere wollen noch Fragen stellen. E, e, iš tikrųjų, galbūt jūs galėtumėt e, pasiūlyti, kaip tas pajamas užtikrinti, kaip tą kainą suvaldyti. Ačiū. Vielen Dank, Kollege Jürgel. Kollege Jürgel. Panie Przewodniczący, ja chciałem zadać pytanie do tego fragmentu wypowiedzi. Aš norėjau užduoti klausimą e, apie šitą pasisakymą, apie e, fondų paskirstimą. Aš manau, kad ne vien tik tai sąjungos politika, žemės ūkio politika turėtų remti žemės ūkį ir kaimo plėtrą, bet taip pat ir sąnglaudos politika. Kitos politikos irgi turėtų dalyvauti, e, prisimti dalį išlaidų ir atsižvelgti naujus iššūkius, su kuriais susiduria žemės ūkis. Tai yra inovacijos žemės ūkija, kad, žemės, e, kad žinios būtų remiamos. Todėl aš siūlyčiau, kad viena iš temų ateityje būtų tokia, kad sanglaudos politika ir kitos politikos ir jų vaidmo žemės ūkio plėtroje. Taigi, į tai reikėtų atsižvelgti skirstant fondus. Ačiū. Dank, Frau Kollegin Schmidbauer. Danke. Kolegė Špipa. Uh, dank. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už šias išvalgas. Esu iš Austrijos ir dirbau mere savo laiku, todėl man rūpi ne tik žemės ūkio įmonės, tačiau ir kaimo vietovės. Aš manau, kad mes apie teritorijų planavimą turėtume galvoti europiniu mastu. Jeigu norime, kad jauni žmonės imtų ūkininkauti, tai teritorijų planavimui reikia skirti daugiau dėmesio, nes šias rytie dažnai kyla įvairių konfliktų. Austrija iš tiesų uh, galbūt netrūksta taip labai jaunųjų ūkininkų, tačiau vis tiek reikia e, prisitaikyti savivaldybėms e, prie žemės ūkio poreikių, tiek apsaugant gyventojų interesus, tiek ir ūkininkų interesus, nu, sudarant jiems sąlygas ir galimybės ir tvartų statyti ir, ir e, e kitokios infrastruktūros parūpinant. Taigi teritorijų planavimui reikia skirti pakankamo e, dėmesio, nes e, e, viskas, kas yra užstatoma tie žemės plotai, jau negali būti panaudojami žemės ūkio reikmėms. Euh, Kolega Dukle. Ačiū pirmininkė, ačiū už šiuos pristatymus. Ko gero, didžiausias prarastas žemės ūkio sektoriaus turtas yra žmonės. Žmonės apleidžiantis šį sektorių. Kolegos kalba apie ūkių dydžius. Man atrodo, kad problema yra ne ūkių dydis, o aktyvių ūkininkų skaičius dirbant, dirbančių šiuose ūkiuose skaičius yra problematiškas. Ko gero nereikėtų kalbėti apie didelius ar mažus ūkius, neprasminga yra taip kalbėti. Kaip kad kolega sakė, reikia E, visų ūkių tam, kad išmaitintume pasaulį, taigi nebandykime jų supriešinti. Na, o dabar sureaguosiu tai, ką sakė Markas Tarabela. Reikia galbūt žiūrėti į produktivumą tų ūkių, o ne vien tik tai kalbėti apie paramą dideliems ar mažiems ūkiams. Na, man atrodo, kad taip ir pat BŽUP kitokią prasme įgytų. Ačiū dabar žodis kolegai Tomašič. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se na vašoj prezentaciji. Zapravo mene... Ačiū, pirmininkė. Man kyla šiek tiek klausimų dėl skaidrumo. postkomunistinėse šalyse juntamas didžiausias nepasitenkinimas dėl dabartinės situacijos, nes jose žemė anksčiau priklausė valstybei. Dabar ta žemė yra paskirstoma, parduodama, kartais pasitelkus ir e, subsidijas ir po to jau e, niekas niekam nerūpi, niekas nieko nekontroliuoja, skaidrumas neužtikrinamas. Kaip galite paraginti komisiją ir valstybės narės šioje srityje vykdyti skaidresnę politiką, nes jaunimas situaciją stebi ir matydamas, kad e, daugiau paramos gauna tie žemės ūkija, kurie yra arčiau vyriausybės, e, paprasčiausiai nusivilia ir netgi išvyksta iš šalies emigruoja. Kaip situaciją galima padaryti sažiningesnė, skaidresnė. Taigi prieš E, atsakant iš tos klausimus, dabar noriu suteikti žodį komisijai, kad jį įvertintų atliktą tyrimą. Pone Šitės. Ponas. Um, uh, Dėkui, pirmininkė, gerbiami nariai. Na, tyrimas, aišku, yra atliktas, tai labai įdomus tyrimas, labai išsamus vertinimas. Mes iš tikrųjų pripažįstame, kad yra daug iššūkių ir kuriuos jūs identifikavote. Manau, kad e, iš diskusijų yra aišku, jog užimtumas žemės ūkija yra ir išlieka svarbus dalykas, tai yra svarbus e, užimtumo sektorius. E, tie iššūkiai, apie kuriuos jūs kalbėjote, na, žinoma, mes irgi mėginome juos spręsti, siūlydami naują bendrą žemės ūkio problemą. Na, norėčiau keletą dalykų aptarti, kaip susijęti šitas problemas, kurias jūs aptarėte šį rytą su bendraja žemės ūkio politika ir atnaujimo pasiūlymais. Na, ypač klausimas apie tai, kad reikėtų susijęti du ramščius į didesnę sanglaudą, kad valstybės narės galėtų strategiškai planuoti intervencijas ir kad galėtų naudotis BŽP finansavimu, taip tikrai yra labai svarbus klausimas kartų atsinaujinimui tas vertinimas, kurį mes atlikome ir tai atsispindi pasiūlyme, bet aišku, ir tos variacijos, tie klausimai, kuriuos mes paskelbėme apie kartų atsinaujinimą bendroji žemės ūkio politikoje kaip tai padaryti geriau. O vertinimas yra toks, kad reikia užtikrinti, jog mes e, turim skirti tam tikras sumas kartu atsinaujinimui, tačiau reikia palikti valstybėms narėms daugiau laisvės, kaip tai galėtų būti padaryta geriausiai atsižvelginti vietos aplinkybės, kadangi matome, jog valstybėse narėse padėtis yra visiškai skirtinga ir regionuose padėtis yra skirtinga, tai atspindėjo ir šios dienos pristatymas panašiai yra ir daug nacionalinių priemonių, kurios e, sprendžia būtent konkretų kartų atsinaujinimo klausimą. Taip pat jūs kalbėjote apie prieigą prie kreditų. Norėčiau, kad pasakyti, kad komisija dirba su Europos investicijų banku, siekdame užtikrinti daugiau kreditų galimybių jauniems ūkininkams. Kitas dalykas, kurį trumpai norėčiau paliesti, tai yra inovacijos partnerystės. <clears throat> tai skatina inovacijas, kad jos būtų nukreiptos į ūkį. Aišku, tai yra vienas iš iššūkių, kaip buvo pasakyta tyrime, tačiau mes irgi e, darysim tai busimam programavimo laikotarpį, kad reikia tai susijęti su 2020 horizontu ir manau, kad tai yra pagrindinis dokumentų paketas yra ateičiai, kadangi užimtumas žemės ūkyje susijęs su ūkininkavimu, diversifikacija reiškia, kad reikia susitelkti ties ekologišką ekonomiką, bioresursų panaudojimu daug plačiau, platesnė prasme. Esu įsitikinęs, kad per ateinančius mėnesius bus daug kalbama apie tai, Europos žalėsis susitarimas. Manau, kad tai yra viskas susiję ir bendro žemės ūkio politika prie to galėtų daug prisidėti. Aišku, yra daug e, kitų sričių, kur e, bendro žemės ūkio politika ir reformos pasiūlymai e, sprendžia, tai yra atlyginimų paskirstimai, dėmesys šeimos ūkiams. Ir tai norėčiau pabrėžti. Ir galiausiai, manau, kad viena iš užduočių naujai komisijai bus taip pat parengti viziją kaimo, mm, kaimo, kaimo vietovėms ir e, komisijos narys Vačkovskis e, ties tuo dirba, kad būtų e, tiesiog stengiamas įveikti šitą gyventojų skaičiaus mažėjimo iššūkį. Ir manau, kad jūsų tyrimas tikrai daug prisidės prie mūsų bendros diskusijos. Labai ačiū. Vielen herzlichen Dank an die Kommission für Ihren Beitrag. Ačiū komisijai už jos pristatytą vertinimą. O dabar suteiksiu Jums galimybę, tai yra mūsų prelegentams, atsakyti už dos klausimus, nes laiko dar šiek tiek turime. So one one, or... Ar kiekvieną klausimą atskirai, ar tiesiog apjungti atsakymus? Manau, kad daug temų buvo paliestos ir uh, jas apie tai kalbėjo daugelis diskusijų dalyvių. Na, vienas klausimų buvo apie jaunus ūkininkus, kaip juos išlaikyti žemės ūkyje ir jeigu nėra pakankamai vietos e, priemonių ir pajamų, tai tuomet ar reikėtų, e, jeigu nėra pakankamai dar vietos, darbo jėgos vietoje, reikėtų e, kreiptis į užsienį. Na, užsienio darbininkų yra labai nedaug, tai yra apie 5 procentus ir ES yra apie 3 procentus iš, už ES ribų, bet tai yra didėjanti tendencija, yra vis daugiau migrantų iš už ES ribų ateinančių, dėl to, kad tai yra pigesnė darbo jėga. Ar bus skatinama ar ne, bet reikia derinti socialinę ekonomiką ir socialinėmis sąlygomis pasirūpinti. Reikia jas pritraukti prie mūsų standartų, tai yra aišku. Koks būtų sprendimas? Aišku, yra tam tikrų sprendimų, ne vien tik tai užtikrinti darbo jėgos poveikį, bet taip pat reikia ir sprendimo e, kaimo gyventojų mažėjimo klausimai, kai kuriuose mūsų ter, e, ir tuose regionuose. Toliau dar vienas klausimas buvo, ar reikėtų Europos socialinių fondų paramos mažiems ūkiams. Į, į, tai yra klausimas, kurį turėtų spręsti ne vien BŠBP, bet ir kiti fondai, kitos politikos, kitos programos. Taip, žinoma, Daugelį regionų, kuriuos mes atikome tyrimę, pavyzdžiui, Rumunijoje yra Europos socialiniai fondai, padeda jie e, mokymam žemės ūkyje, bet visuomet kyla tas pats klausimas, tai nebūtinai pritaikyta prie regionų poreikių. Daugelį šalių yra taip pat kalbant apie BŽP, kaimo plėtros politiką, tai yra sprendžiama nacionaliniu lygmeniu, bet čia mes kalbam apie labai konkrečius poreikius ir klausimus, kaip pavyzdžiui žinių lygius ir pavyzdžiui kai kurie regionai nepakankamai produktų pagamina, kai kuriuose trūksta švietimo, kai kur trūksta mokyklų konkrečių ir tikrai tuos iššūkius turėtų spręsti ir pirmasis, ir antrasis ramstis. Ir aišku, reikia užtikrinti pakankamą lankstumą. Aišku, čia vėlgi paradoksas, nes BŽP yra e, europinė politika, bet e, kai kalbam apie e, švietimo mokymą, tai čia didžiausias vaidmo turėtų būti skiriamas ūkininkų bendrijoms. Toliau, kas dar sudomino, na, žinoma, kaimo plėtra ir kaimo klausimai, tai aišku, atlyginimo padidinimas būtų sprendimas, bet esminis dalykas yra daryti skirtumą tarp naujai ateinančių į žemės ūkį, ar tai yra naujai jauni darbuotojai, ar tai yra e, vyresnio amžiaus žmonės, kurie ateina į, į žemės ūkį. Ir jie yra labai skirtingi. E, finansinės galimybės yra skirtingos jaunų ir senų žmonių. Ir jeigu e, žiūrėsim į, į žmonių patikimą į žemės ūkį, tai reikia žiūrėti, kokie yra jų poreikiai ir kokias yra galimybės. Toliau buvo klausimas apie ariamąją žemę kuri yra maždaug tokia pat, tokie pat plotai, o gyventojų skaičius didėja. Tai reikia intensyvesnio ūkininkavimo, kad būtų padidinta žemės ūkio produktų gamyba. Tai yra klausimas susijęs su Rumunija. Ar yra atliktas tyrimas, kaip, ką daro ūkininkai, kurie atsisako ūkininkavimo. Mes tyrime priežastį, dėl kurių paliekamas žemės ūkio sektorius. Priežastys yra labai skirtingos, bet mm, yra labai skirtingi dydžiai, kiek yra naujų verslo įmonių yra įsteigiama, pavyzdžiui, penki, po penkių metų, kai žmonės palieka žemės ūkį, tai mm, dėl ko jie taip tai daro? Dėl to, kad ne, nepatenkinami jų poreikiai, tai yra susijęs su mažomis pajamomis, prasta gyvenimo kokybė, kai kuriuose regionuose, ne visur, bet pavyzdžiui, ir e, prieiga prie visuomeninių pas, paslaugų. Ta pati galim pasakyti ir apie jaunus ūkininkus. Jeigu yra šeimai mažau galimybių, tai yra paskata palikti žemės ūkį. Taip pat buvo klausimas apie tai, ar jauni ūkininkai nori pasilikti žemės ūkyje. Yra brangios technologijos, ar būtų galima užtikrinti e, kooperaciją tarp mažų ir didelių ūkių. Tai labai geras klausimas, iš tikrųjų, kooperavimasis, na, Nesu įsitikinus, kiek tai yra daroma šiais laikais. Tarp mažų ūkių yra kooperavimasis, tai tikrai. Bet ir tai buvo vienas iš svarbiausių sprendimų, bet paprastai tai yra tarp mažų ūkių. Bet e, e turėtų būti didesnė, didesnis kooperavimasis, e, kad būtų užtikrinamas ir, ir diversifikavimas, perdirbimas, Mm, vietos tiekimo grandinėse tai galima užtikrinti, ar tai galima išplėsti į bendradarbiavimą tarp smulkių ir didelių ūkių, tai čia nežinau, aš dar nesu įsitikinus. Pirmoji rekomendacija - kaip sustabdyti mažėjimą. Šeimos ūkiai turėtų pirmiausia būti aptariami rekomendacijose ir neužtenka vien tik tai subsidijų. Um, ryšys tarp amžiaus ir, per, ir pelningumo, iš tikrųjų mes netyrėme šito ryšio. Mm, statistinėje analizėje e, tai buvo, bet e, negaliu pristatyti visų re, rezultatų. Tai buvo tam tikras ryšys, bet nelabai glaudus. Ir jeigu mes pažiūrim į įvykių analizę, tai daug kas priklauso nuo teritorinių sąlygų regionuose, apie kurias kalbam. Ir nėra labai akivaizdaus ryšio ES lygmenių tarp ūkininkų amžiaus ir um, tų paskatų ar, ar, ar tendencijos didėja, mažėja. Bet vėlgi klausimas, kaip jūs minėjot, ar yra kažkoks vienas uh, aiškus rodiklis, bet tokio atsakymo negaliu pateikti. Buvo taip pat klausimas, ar reikia smulkaus ūkininkavimo ir ar reikėtų daryti skirtumą tarp ar prieštarauja viens kitam smulkusis ūkininkavimas ir dideli ūkiai. Na, nesakytume, kad jie yra priešingybės, tiesiog tai yra, jie yra labai skirtingi, jų pajėgumai yra labai skirtingi, o jeigu nėra kooperacijos, tai tikrai yra trūkumas. Na, manau, kad tai yra nauja tendencija, nauja galimybė, kad BŽPP galėtų ją tyrinėti. Tai yra bendradarbiavimas tarp įvairaus dydžio žemės ūkio vienetų ir tai tikrai reikėtų atlikti tyrimą e, remiantis atvejais, o tai reikėtų aptarti plačiau politinį lygmenį. klausimas e, e, iš Vokietijos dėl kampanijos prieš ūkininkus labai įdomu, nes Brandenburgė buvo tyriamas atvejis ir buvo paminėta tas stigmatizavimas ūkininkų. Ir žiniasklaida tai daro, ir e, tie reality show vadinami televizijoje, taip yra, ūkininkai stigmatizuojami. Kai kas taip pat kalba, kad yra E, kad reikia visuomenėje pagerinti, e, na, ūkininko įvaizdį. Bet e, pasirodo, kad yra didėjantis saugumas, spaudimas ūkininkams, kiek tai yra susijęs su aplinkos apsaugos praktikomis. Mes manome, kad yra galimybių ateityje pažiūrėti ir kaip galim būtų susijęti BŽVP ir ES žalinimo tvarumo politikas taip pat yra būdų paskatinti e, ūkininkavimą per šalinimą praktikas, pavyzdžiui, e, sveikatos apsauga, įvairios terapijos, čia daug pozityvių gali, dalykų. O tai, aišku, pagerintų e, ūkininko mm, įvaizdį. Taip pat klausimas, ar yra kažkokių bendrų e, paskatų, bendrų valiklių e, nes kai kur užimtumas žemės ūkė didėja. Trumpas atsakymas - ne, nėra, remintis atveju analizėmis nėra vienos galimybės paaiškinti, kodėl didėja kai kur e, darbo jėga žemės ūkyje. Kartais tai gali būti daugiau jaunų ūkininkų ateinančių, kartais e, vyresni ūkininkai pasilieka tai e, gali būti e, ūkininkavimas ne visą laiką, bet e, tas ūkininkavimas visą laiką mažėja. Aišku, yra labai specifinių atvejų, nes yra labai nedidelis perėjimas. Taip pat kadastro klausimas yra labai svarbus Korsikoje. Bet yra jaunų žmonių, kurie pradeda darbą, labai jaunų žmonių, bet yra naujos uh, nauji verslai įsteigiami, bet nėra verslo perėmimas. Ir taip pat Korsikoje yra daug e, žemės nedirbamos, bet e, gyvenimo kokybė ten yra laikoma labai e, gera ir tai yra dar viena paskata. Taigi, ūkininkavimas yra labai skirtingas. Kartais yra E, struktūrinė parama, kartais yra naujas tendencijos kaip gyvenimo kokybė, kartais yra labai specifinė produkcija, kaip, pavyzdžiui, Arijoje yra labai skirtingos paskatos. Klausimas dėl ES darbuotojų eksploatavimo Italijoje ir už jos ribų. Taip, tai yra labai svarbus klausimas. Yra keletas puslapių mūsų tyrimė, kuriais kalbam apie BŽVP pagalbos socialiniai politikai, ryšio tarp BŽVP ir socialinių teisų ramščio, nebesimenu, kaip jis ten vadinasi, ir taip pat ES 2020 strategija, kitomis strategijomis, kurios yra susijusios su socialiniu turiniu. Taip, dėl migrantų iš už ES ribų ir migrantai ES buvo patiktas keletas pasiūlymų e, dėl BŽP išmokų, kiek tai yra susijęs su direktyvomis ir apskritai e, atlyginimo standartai mm, sveikatos apsaugos standartai, gyvenimo kokybės standartai. Taip, tai yra labai įdomus požiūris, bet, kaip buvo paminėta ir ES asociacijose, kurios atstovauja ūkininkus ir darbuotojus, profesinės sąjungos, kur, su kuriomis mes kalbėjome, kad taip, socialinės sąlygos e, yra e, svarsytinis klausimas. Toliau, kai dėl e, gyvenimo kaime, ar tai yra patrauklus? Taip, galiu pasakyti tą patį daug kartų. Labai daug kas priklauso nuo to, apie kurį, e, apie kurį regioną kalbam. Taip, yra grinas oras, mažiau taršos, bet kai kuriuose regionuose trūksta darbo galimybių ir viešųjų paslaugų. Na, tai tiek. Labai. Bother you any longer with our presence here. Uh, it's... Porą tik tai dalykų papildysiu dabar, ilgai jūsų nelaikysiu. Keletą dalykų norėčiau pabrėžti. <clears throat> Dėkoju beje už pasisakymą apie Austrijos situaciją. Taip, viskas priklauso nuo žemėtvarkos ir um, žemės paskirties konfliktai yra dažni. Būtent todėl mes kalbame apie kartų atsinaujinimą, apie perėmimą žemių ar ūkių problema yra štai kokia. Labai sudėtinga rekomendacija ES lygių parengti. Tai yra nacionaliniai klausimai. Žemės perėmimas, kadastrai, planavimas, žemėtvarka yra nacionaliniai klausimai. Ir ko gero daugiausia problemų kyla dėl žemės perdavimo kitoms kartoms. Ir aš nelabai įsivaizduoju, kaip ES bent artimiausioje ateityje gali kažką padaryti. Valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę čia. Pavyzdžiui, norint žemę perduoti ūkininkams, naujiems ūkininkams, naujoviškai ūkininkaujantiems, reikia atitinkamus sprendimus priimti nacionaliniu lygiu. Na ir kitas aspektas, ko gero jau europinis, kuris galbūt nepakankamai gerai išriškėjo. Mes turime suprasti, kaip ir koks svarbus žemės ūkis visam, visoje kaimo vietovio ekonomikoje. Pajamos iš žemės ūkio labai glaudžiai susijusios E, su kitais sektoriais kaimo vietovių ekonomikoje. Taigi dabar atskirti paramą žemės ūkį nuo kitų sričių nepakanka. Ir ko gero toli su tuo nenueisime. Jeigu mes tinkamai paramos mechanizmų nesiesime su kitomis sritimis, tai nekas bus. Kodėlgi dabar žemės ūkio nesiekti su sanglaudos klausimais? Taip, teisingas klausimas, tačiau dabar tai reiškia, kad reikia integruoto požiūrio į kaimo bendruomenės, reikia BŽUP, žemės ūkio produkciją, sieti su kitais kaimo vietovių sektoriais. Tik tai taip kaimo e, vietovės e, pritrauks e, žmonių ne vien tik tai žemės ūkį, bet apskritai kaimo vietovės. Ačiū abiems prelegentams už tyrimo pristatymą, už išsamius atsakymus į klausimus. Mes jūsų mintis aptarsime ir savo diskusijose dėl naujos BŽUP Siūlau nedelsint perėti prie dešimtojo darbo tvarkės klausimo. Pritarimas komiteto koordinatoriams koordinatorių parengtoms rekomendacijoms, jeigu niekas neprieštaraujate, tai laikome tuos, tas rekomendacijas patvirtintomis. Dabar reikės paskelbti poros minučių pertraukėlę prieš perinant prie klausimų. Dar tik tai noriu pasveikinti mūsų salėje dvi lankytojų grupės. Pirmoji yra Solvėjų universiteto studentų grupė, kurią pasikvietė kolega De Castro ir taip pat, jeigu neklystu, kolegos Dorfmano pakviesta lankytojų grupė iš pietų e, Tirolio, kuri domisi mūsų klausimu apie vilkus. Taigi paskelbsime dar trumpą petrukėlę ir pusę vienuoliktos pradėsime klausimus. Yeah. Good morning, everyone. Uh, please take. <laughs> Labas rytas visiems, prašau susėsti, pradėsime klausimus. Noriu pasveikinti su visais aplinkos komiteto vardu, e, susirinkusiais į klausimus apie vilkų populiaciją Europos Sąjungoje. Noriu pasisveikinti su peticijos autoriais ir šešiais ekspertais, kurie šiandien atvyko dalyvauti šiame posėdėje. Noriu padėkoti peticijų komitetui Žemės ūkio komitetui už šį vaisingą bendradarbiavimą, dėl kurio ir susirinkome visus šiandien į šį renginį. Taip pat e, raginu visus kalbėtojus, turint omenyje, kad e, posėdėje dirba vertėjai, nekalbėti per greitai tam, kad e, vertėjai galėtų savo paslaugas teikti geriausiais įmanomais būdais. Tie nariai, kurie nori užduoti klausimus, turėtų pakelti ranką pasisakymų metu. Kaip visi žinome, visame pasaulyje viena iš didžiausių rūpešių šiuo metu kelia biologinės įvairovės nykimas. IPPS balandžio mėnesį paskelbta ataskaita Joje e, rašoma, kad e, žmonijos istorijoje gamtos nikimas yra beprecedentinio masto ir e, biologinės vyrovės nikimas taip pat. Spalio mėnesį vyksta tarptautinė pasaulinė konferencija Kinijoje dėl biologinės vyros išsaugojimo ir Tai bus viena iš paskutinių galimybių siekiant uh, e, e, užkirsti kelią augalų ir gyvūnų rūšių nikimui. Europa čia privalo imtis e, lyderės vaidmens visame pasaulyje. Stambieji plėšrūnai, tokie kaip vilkai, taip pat yra uh, nykstančios gamtos sudėdamoji dalis. Europoje vilkai išnyko prieš 600 metų dėl žmogaus veiklos, tačiau pamažu jie sugrįžta į savo anksčiau gyventas teritorijas. Vilkų sugrįžimas į Europą yra turbūt viena iš didžiausių e, gamtos apsaugos e, gyvenimo priemonių e, sėkmingo panaudojimo įrodymų. Ankstesnis komisijos narys e, Vela e, šių metų pradžioje paskelbė rimtą pareiškimą dėl būtinybės išsaugoti miškų populiacijos. Mes turėtume, e, jisai sakė, <clears throat> rūpintis ne vilkų daromų poveikių ar žala ūkininkams, bet žemės ūkio politikos poveikio vilkų ir kitų gyvūnų augalų rūšių populiacijai. Naujas komisijos narys Sinkevičius pareiškia, kad neketina keisti šios pozicijos. Taigi e, mes e, užuot bandydami e, stambiųjų stambiųjų mėsėdžių populiaciją e, reguliuoti ar tvarkyti medžioklinių šautuvus naudodami, turėtume imtis kitų priemonių ir ieškoti būdų, kaip e, harmoningai gyventi, sugyventi kartu su gamta. E. Niderlandų institutas e, laukinės gamtos kartu su Ljubljanos universitetu parengė ir pasiūlė atitinkamas metodikas, kaip būtų galima gyventi kartu su laukinė gamta, e, nekonfliktuojant, <clears throat> nestatant sienų. Mūsų šios dienos klausimus sudarysim dvi dalys. Pirmojo dalyje mes daugiausiai kalbėsime apie Europos vilkų populiaciją, ne tik apie skaičius, tačiau taip pat ir vertinsime e, vilkų populiacijos gyvybingumą, jų vaidmenį mūsų ekosistemoje, socialinį, kultūrinį poveikį. Antrai daliai pirmininkaus mano kolegė, kolegos, tiksliau Žemės ūkio ir peticijų komiteto pirmininkai ir ten svarstysime daugiausiai teisinius aspektus ir vilkų grįžimo poveikį vietos bendruomenėms. E, komitetai Europos parlamento atidžiai stebi stambiųjų misėdžių grįžimą į Europą ir mums taip pat reikia ieškoti būdų, kaip gyventi kartu taikiai su vilkais. Man buvo labai e, didelis įspūdis, kai pamačiau e, vaizdus, kuomet pirmasis vilkas po šimtų metų pertraukos kerta Niderlandų sienos. E, tai yra tikrai e, didingas gyvūnas, tačiau mes kartu turime E, aprūpinti ūkininkus ir visuomenę e, reikiamomis priemonėmis, kad būtų galima taikiai sugyventi su šiais gyvūnais. Dabar steiksiu žodį Tatjanai, kad ji pasisveikintų su mumis visais peticijų komiteto vadu ir pristatytų tas dvi peticijas. Expert, honorable colleagues and the petitioners and other petitioners. Mėlyjei ekspertai, dalyviai šio posėdžio, peticijų teikėjai. Labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti jūs susirinkus į šiuos viešuosios klausimus dėl vilkų populacijos vertinimo. Norėčiau pasisveikinti su kolegomis iš Envi ir Agri komitetų. Ačiū už jų atliktą darbą šiuo klausimu. Mes, aišku, Laukiame jų įnašo į šią diskusiją. Tikriausiai visi iš vaikystės pamename pasakas, kuriuose vilkas buvo neigiamas personažas. Aš asmeniškai manyčiau priešingai, aš netgi turiu skirtingų čia prisiminimų. E, e, Ruso Barto Visotskio e, dainą prisimenu. Šim jie gyrė. They surrounded me, surrounded by huntmen medžiotojai mane apsupo, apsupo, bet nenušovė. Tikiuosi, kad šiuo klausimu išklausysime abi skirtingas pozicijas ir kad padarysime tinkamas išvadas ir rekomendacijas. Taigi, pradžiai šių klausimų norėčiau suteikti žodį dviems peticijų teikėjams. Jie pristatys e, savo atvejus. E, dar buvo ir kitų peticijų teikėjų dėl teisinės, teisinių priemonių ir dėl konfliktų tarp žmogaus ir vilkų populiacijos. Pirmoji peticija 984-2016 metų ją pateikė ekologistas Enaction Tikiuosi, kad ispaniškai gerai ištariau, sako pirmininkė. Tai yra Duro upės regiono situacija. Kolega Fernandes pristatys e, per penkias minutės šią peticiją. Dėkoju. Labadiena visiems. Aš dabar ponos Sosos vardu ir ekologistas Anaksion vardu pristatysiu šią peticiją. Pirmiausiai keletas žodžių. E, trumpai pristatysiu situaciją matomoj, matomoje skaidrėje. Mm, kaip kad galite matyti, vilkai yra saugomi visoje beveik ES teritorijoje, taip pat ir Ispanijoje. Tačiau yra tam tikrų ir skirtumų čia, kuriuos numato Berno konvencija. Ir dėl, dėl tam tikrų e, priemonių direktyvos tam tikri aspektai dabar buvo pakoreguoti. Matome, kad kai kuriuose valstybėse uh, E, vilkus saugo ir ketvirto ir penkto priedo nuostatos. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra abu apsaugos tipai, egzistuoja abu apsaugos tipai. Pateiksiu pavyzdžiui Suomijos ir Graikijos čia pavyzdžius. Berno konvencijos abu priedai remiasi palankiausių apsaugos būklės e, režimu. Buvo atliktas mokslinis darbas mokslinėme žurnale paskelbtas jis, ja, mes irgi dalyvavome šiame tyrimė. Na, o dabar norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į raudonai apvestą zoną skaidrėje. Tai yra vilkų apsaugos būklės įvertinimas iš genetinės pusės. Kastilijos ir Leono regione, didžiausiame Ispanijos regione, e, yra gana didelė Ispanijos vilkų dalis gyvenanti. Matome, kad čia yra griežtai e, saugomi e, vilkai, bet rodiklėmis taip pat matote jų pasiskirstimą ir migraciją. Kaip matote, tos rodiklės visur beveik Europoje yra egzistuoja, išskyrus tik tai vieną Europos dalį - Ispaniją, kur gyvena didžiausia vilkų populiacija, reiškia, ji nemigruoja. Didžioje dalyje Europos valstybių vilkų apsaugos būklė nėra palankiaus, palankiausioje situacijoje. Ir panaši situacija ir Ispanijoje. Tačiau mūsų šalyje yra situacija šiek tiek skirtinga, nes mes ėmėme du mėginius, Čia matote centre Kastilijos ir Leono regioną. Ir matome, kad pasiskirstimas čia nepakito. 150 maždaug populiacijos grupių yra Kastilijoje ir Leone. Tyrimo metu buvo dvi grupės išskirtos. Ir dabar kyla natūraliai klausimas, kas nutiko didžiausiai vilkų populiacijai vakarų Europoje. Būtent tokius klausimus mes kėlėme mokslinėje aplinkoje. Kai kurios valstybinės institucijos imasi veiksmų prieš vilkų populiaciją. Dėl to yra naikinami vilkai, jie žūva Būtent e, todėl dabar į pietus nuo Dūro upės maždaug 500 e, gyvūnų buvo nužudyti per gana trumpą laikotarpį. Antras e, klausimas dabar. 300 reprodukcinių grupių čia matote. Ir klausimas būtų, ar būtų čia vietos Iberijos pusėsalio vilkams. Ispanijoje, kaip sakant, buvo pasiektas maksimalus skaičius, bet tik tai 25 procentuose Iberijos pusėsalio e, teritorijos gyvena vilkas, nors e, vilkai tiksliau, nors teoriškai galėtų gyventi 55 procentuose. 300 e, kvadratinių, 300 tūkstančių kvadratinių kilometrų galėtų gyventi vilkai. Dabar žiniasklaida. Kaip žiniasklaida kalba apie šį klausimą? Labai dažnai kategoriška pozicija yra palaikoma. Dažnai kalbama apie pernelyg didelę vilkų populiaciją. Tačiau Ispanijoje tikrai nėra vilkų per daug. E, netgi Europos komisijos atstovai atvyko į Ispaniją tam, kad įvertintų vilkų vilkų populacijos apsaugos būklę. Ir labai keista, kad žiniasklaidoje dabar sakoma, kad Bruselis atveria duris vilkų medžiokliai, tačiau taip tikrai nenutiko. Buveinių direktyvoje yra numatytų nukrypti leidžiančių nuostatų, būtent jomis mes ir remiamės, Tačiau nereikėtų pamiršti, kad egzistuoja ir kontrolės priemonės. Nepamirškime ir Suomijos teismo pateikto prejudicinio klausimo teisingumo teisme. Būtent su vilkų populiacija jis buvo ir susijęs. Čia buvo, tame klausime buvo sprendžiamas ištisų vilkų e, grupė ar gaujų e, naikinimas Natura 2000 vietovėse. Tai aišku, glaudžiai susiję su BŽUP. Nepamirškime, kad yra skiriamos išmokos, subsidijos ir aplinkos sauginiais tikslais. Na, o pernelyk didelis vilkų populacijos atveju e, ekologinės sąlygos galbūt nepakankamai buvo gerai išaiškintos. Nepamirškime, kad vilkai yra saugoma rušis, ji neturėtų būti nei medžiojama, nei kontrolės priemonės jai neturėtų būti taikomos. Vilkai turi būti saugomi, negalima jų medžioti, jų medžioklė situacijos tikrai nepagerins. Ir Niekam tai nėra naudinga. ES direktyvos neturėtų būti laikomos taip lankščiai, jos turi būti taikomos griežtai, kaip ir visos, visi kiti teisės aktai. Dabar norėčiau žodį suteikti kitos peticijos. Um, atstovui Stanislav Bergan iš Slovenijos, tai yra ekologiniai ekologinių ūkių klausimas. Čia šis klausimas susijęs su mėsėdžių, stambiųjų mėsėdžių valdymu ES. Pone Bergan, dabar turite penkias minutės peticijai pristatyti. Spoštovani poslanci, prav lepo pozdravljeni, prihajam iz Slovenije. Najprej naj. Mėly Europos parlamento nariai, norėčiau su jumis pasisveikinti. Aš iš Slovenijos pirmiausia norėčiau prisistatyti ir pasakyti, kodėl dirbu šiais klausimais. Gyvuliai, kuriuos aš auginau, buvo nužudyti mesėdžių plėšrūnų. Ir štai nuotraukoje matomi mano anūkai turėtų turėti galimybę gyventi kaimo vietovėse ir gaminti sveiką maistą. E, Slovenijos ūkiai, kokiegi jie yra, jie yra pakankamai maži. Kokiagi ekonominė situacija Slovenijoje? Mažieji ūkiai patys išgyventi nesugeba, jie turi užsiimti ir kita papildoma veikla, ne vien tik ūkininkavimu. Pavyzdžiui, žemės ūkio ar kaimo turizmas pastaruoju metu įgyjo populiarumo. Taip pat norėčiau dar pabrėžti, kad neįmanoma užtikrinti vilkų ir žmogaus bendro egzistavimo Alpių regione. Turime imtis atitinkamų priemonių. Prieš įstojant į Europos Sąjungą, pietričių Dinarų kalnyne problemų nebuvo. Bet dabar, kadangi vilkų populiacijos yra griežtai saugomos, vilkai paplito po visą Sloveniją ir tai aišku kelia problemų mūsų e, ūkininkams. Tai taip atrodo Slovenijos peizažas, kaimo vietovių peizažas. žemės ūkiui tinkamos žemės yra pasiskirščiusios po visą teritoriją ir nesudaro didelių plotų. Ir štai, pavyzdžiui, miškingose vietovėse neįmanoma ūkininkauti. Kaip žinia, ūkiams reikalingos ganyklos ir sudėtinga dabar kažkokias e, apsaugos priemonės tokiose vietovėse, čia, kurias čia matote. Be to, dar jeigu piemenų ar elektrinių tvorų sistemą čia įgyvendintume Alpių vietovėse, tai pakenktume peizažui. Dabar kas dėl piemenų, tai nepakankamai tiesiog turime gyvūnų, gyvulių, tam, kad jie būtų ganami piemenų. 2008-2018 metais smarkiai sumažėjo ūkių skaičius. Slo Wolf, Slovenijos vilkų projektų rezultatai buvo tokie, kad paaiškėjo, jog žala didėja dėl apsaugos vilkams priemonių. Jeigu pasižiūrėtumėte dabar į skaičius, tai pamatytumėte, kad vilkų užpuolimų skaičius sumažėjo, bet tik tai todėl, kad žemės ūkio veiklos buvo atsisakyta tam tikrose vietovėse. Kočevijoje, pavyzdžiui, nuo 4 e, tūkstančių iki 300 avių skaičius sumažėjo tiek. Bandau susiorientuoti savo skaidrėse. Koks yra vilkų užpolimų poveikis? Tai daugiau yra psichologinis poveikis negu kad ekonominis Įsivaizduokime, mes gyvulių augintojai turime gyvulių ir, tie, ir vilkai tiesiog papjauna gyvus gyvulius. Gyvuliai, gyvūnai patiria didelės kančias. Tai turi labai didelio neigiamo poveikio ūkininkų šeimoms. Įsivaizduokime dabar, kaip jaučiasi vaikai, kai yra užpuolami gyvūnai, kai jie mato besikankinančius gyvūnus be jokios abejonės jie bando išvengti tokių situacijų, būtent todėl žmonės netgi atsisako ūkininkavimo. Vilkas yra plėšrūnas, jis nežudo gyvūnų tam, kad išgyventų, kad prasimaitintų. Vilkai puola gyvūnus, nes tokia yra jų prigimtis. Pavyzdžiui, net ir naminiai gyvūnai kartais įsipainioja tvorose, nes jie nėra pripratę prie tvorų, jų anksčiau nebuvo. Taigi vilkai negali būti vaizduojami kaip dideli nekalti mesėdžiai gyvūnai. Jeigu vilkų populiacija pernelyg priartėja prie žmonių gyvenamų vietų, tai problema tampa aktuali ir naminiams gyvūnams nes, pavyzdžiui, kartais e, kryžminasi vilkai su šunimis. Na, o kas dėl bijo įvairovės, tai vilkai e, daug žalos padaro ir čia, nes e, e derlinga žemė nebėra naudojama. Daug e, direktyvų, daug rezoliucijų buvo patvirtinta nacionaliniu ir europiniu lygiu. Na, o kaimo e, plėtra visą laiką buvo akcentuojama Alpių regione šiuose teisės aktuose. Tačiau e, politiniai sprendimai vilkų su vilkų populiacija e, susiję priešingo poveikio turi. Na, o dabar kas dėl suinteresuotojų subjektų, visiems jie tie teisės aktai naudingi, išskyrus tik tai ūkininkus, nes ūkininkai patiria didžiulius nuostolius. Tie suinteresuotieji subjektai, kurie e, tvarko, valdo, taip sakant, tas vilkų populiacijas, bando e, įtikinti e, kitus savo interesų svarbą. Taip, aš jau greitai baigsiu savo pristatymą. E, Ir mes dabar, kaip matėme skaidrėje, jeigu e, su vilkais nieko nedarysime, tai kaimo vietovių peizažas pasikeis. Mes turime išlaikyti tą peizažą gražiu ir švariu. Pernelyg daug mėsėdžių gyvūnų yra dabar gyvenančių kaimo vietovėse ir neturėtume pasiduoti romantiškai e, gamtos mylėtojų vizijai ir teismai irgi neturėtų nuspręsti, kaip valdyti vilkų populiaciją. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū ponui Bergan, ačiū abiems e, peticijų teikėjams. Na, dabar žodis Danijai Hazikai, kuri toliau pirmininkavimą perims. E, ačiū, Tatjana. O dabar pirmoji diskusija vilkų populiacijos analizė Europos Sąjungoje. Po dviejų ekspertų pristatymų taip pat bus klausimų atsakymų raundas. Tai jeigu norėtumėte užduoti klausimą, pakelkite ranką. Dabar suteikiu žodį ponui Luidžiai Boitani, e, didžiųjų plėšrūnų iniciatyva Europai, vadovui profesoriui. Profesoriu Boitani, jums skiriame 10 minučių, prašom žodis jums. Ačiū už galimybę kalbėti mm, su jumis apie vilkų pasiskirstimą Europoje. Aš parodysiu keletą skaidrių labai greitai, tiesiog e, noriu pateikti jums pagrindinį informaciją apie tai, kur, kiek ir kodėl vilkų yra. Ką noriu pasakyti, mano kalba bus rezultatas darbo didžiųjų plėšrūnų iniciatyvas Europoje, o tai yra 40, 45 ekspertų grupė e, ir jie dirba į e, CN mm, rėmose. Šitas žemėlapis rodo vilkų pasiskirstimą 70-ame dešimtmetyje. O datos rodo, kada paskutinis vilkas buvo nušautas. Na, matote, tuomet nebeliko e, vilkų Europoje, bet praėjusio amžiaus pabaigoje matome e, vilkų populiacijos plėtrą, ypač iš rytų pusės, iš rytinės Europos pusės į vakarus. Raudonos strėlės rodo krypti šito judėjimo. Jeigu palyginsim vilkų pasiskirstimo žemėlapį 6-7 e, dešimtmečio laikotarpiu ir palyginsim su 13 metų padėtimi, matome lengvai, matom tas mėlynas, skrip, mėlynus plotus. Tai yra ten, kur e, vilkai jau užėmė didelius plotus. O čia yra paskutinis vilkų pasiskirstimo žemėlapis, 17 metų duomenys, jame yra visa informacija apie nuolatinės gyvenamo vietas, raudonai pažymėta ir mm, kur atsitiktinai retkačiais pasitaiko vilkų, mėlynai pažymėta. Vėliau paaiškinsiu skirtumą, kuo skiriasi šitie du E, būdai, bet matome, kad yra daug daugiau vilkų Skandinavijoje, e, Suomijoje, Vakarų Alpėse, Prancūzijoje ir ypač Baltijos, e, Balkanų mm, ir Karpatų plotuose. Na, tiesiog, kad matytumėte, kaip greitai vilkų populiacija plito. Čia yra padėtis 2000 metais, buvo viena vilkų gauja Vokietijoje, matome tašką pažymėtą dešiniai pusiai, o čia 15-16 metais, kiek vilkų gaujų buvo, čia yra naujausia informacija prie, prieš metus pateikta. Matome, kad naujausias žemėlapis rengiamas dabar parodys, kad vilkų padaugėjo. Taigi populiacijos augimas išaugo 24 e, procentais per metus ir e, na, tikrai labai didelis e, augimas, sveikos populiacijos augimas. Mes mėginome identifikuoti didžiausią populiaciją. Paaiškinsiu, ką reiškia populiacija čia. Tai yra uh, valdymo kontekste. Biologinių požiūrių yra tik tai viena vilkų populiacija Europoje, kadangi vilkai gali judėti, nueiti ilgus atstumus, tačiau e, valdymo požiūriu mes nurodėm dešimt sričių ir skirtingomis spalvomis pažymėtų. Kadangi žmonės labai domisi skaičiais, ypač didžiųjų plėšrūnų, tai reiškia, kad yra didžiulis skirtumas, kiek jų ten yra. O čia, matome, yra skaičiai pateikti. E, Raudonai pažymėtas e, stulpelis rodo, kad didžiausias populiacijos yra Karpatuose. Nemaži skaičiai Baltijos šalyse, Italijos pusėsalyje. Kas dar svarbiau negu skaičiai yra šalia esantis stulpelis, rodantis tendencijas. Matome, populiacijos auga. E, arba yra stabilios, arba auga pagal IUCN raudonasis sąrašas. Taigi populiacijos arba mm, nekeli didelį dėmesį arba jums kyla grėsmė. Na, metodai, kaip yra atliekamas vertinimas, yra labai skirtingi e, įvairiose Europos šalyse. Moksliniu požiūriu tai nėra teisinga e, sudėti visus kartu, nes yra labai skirtingi požiūriai į tai, kokie skaičiai vilkų egzistuoja. Na, apibendrinant, štai tokia situacija yra dabar. Yra 17 tūkstančių vilkų Europoje, iš jų 13-14 tūkstančių Europos Sąjungoje ir apskritai skaičius didėja ir plotai didėja. Jeigu norim palyginti vilkus su kitais plėšrūnais, tai štai tokie yra skaičiai, yra daugiau meškų negu vilkų, bet atrodo, kad meškos kelia mažesnį nerimą e, Europoje, taip pat yra 9000 lūšių ir e, ernių nedaug. Daug žmonių klausia, kodėl vilkų daugėja, labai sunku atsijėti kiekvieno e, faktoriaus svorį. Na, svarbiausia yra tai, kad yra žem, keičiamas žemės ūkio naudojimas, daug plotų yra pleidžiama, yra kalnuose, taip pat e, padidėjo ir vilkų grobių. Anksčiau niekada nebuvo tiek daug gyvūnų kaip dabar ir, aišku, natūralus rušies atsigavimas. E, vilkas yra labai atspari rušis, jie gali gyventi bet kokioj, bet, bet, bet kur bet kokiose buveinėse. Jų buveinė yra ten, kur yra kažko valgyti ir kur jų nešaudo. Taigi jei jie plėsis, jeigu juos paliksit ramybėj. Ir jie mm, tolerantiškai žiūri į žemės naudojimą. Turiu e, nuotrauką iš kaimo Toskanijoje, kur vilkai matosi kaimo centre. Bet žmonės jų nebijo, kadangi jie žino, kad vilkai bedų ne, ne, nedaro. Jeigu pažiūrėsim perspektyvą, tai visi modeliai rodo, kad Europoje uh, E, ir toliau didės nenaudojamų žemės ūkio plotų, taigi galime tikėtis tokių, e, kabutėse, tuščių erdvių mm, vilkams medžioti ir gyventi ateityje. Vilkai juda įvairi didžiuliuose plotuose. Vilkai gali nueiti 1500 km labai lengvai. Pavyzdžiui, čia yra gražus pavyzdys. E, vilkas, kuris buvo pažymėtas e, Slovenijoje, jis nukeliavo per Austriją į Italiją ir apsigyveno netoli Veronos. Taigi, 5 tūkstančiai, netgi 10 tūkstančių kilometrų tojams tai gyvūnams yra norma. Galim pasakyti, kad vilkų yra Europoje bet kur, bet kada tai nėra kažkoks stebuklas, jie tiesiog vaikšto. O mm, vilkai maitinasi gyvūnais bet kur. Jie renkasi e, labiausiai prieinamą, lengviausią grobį. Jeigu elnės tai elnės, avis tai avis, ką lengviau pagauti, tą ir suėda. Jeigu pažiūrėsim į vilkų biologiją Europoje, matome, kad yra skirtingi duomenys apie jų mytybą daug e, paskalų sklinda apie tai, kad ar tikrai yra tikri vilkai ar hybridai, e, šunų vilkų hybridai. Na, šunys ir vilkai yra ta pati rušis ir aišku, jie gali kryžmintis ir gali e, jų palikonis būti vaisingi, tęsti, tęsti, tęsti veislę, tačiau yra ribojamas toksai kryžminimasis. Taigi apskritai yra mažiau negu 5 procentai hibridizavimo, kryžimimas tai yra norma. Na, kai kur, kai kuriuose vietose yra nerima kelinti situacija, Groseto Toskanijoje, taip pat Šiaurės Italijoje yra daug hybridų, o čia aišku yra problema, kadangi hybridai jau nebe vilkai ir nebe šunys, bet kaip ten bebūtų, e, e, neteisinga sakyti, kad e, hybridai yra pavojingesni negu tikrieji vilkai, bet jie elgėsi šimtų procentų kaip, kaip vilkai, čia yra neteis, tokia tiesa. Na ir aš turėjau atsakyti klausimą, kodėl turėtume išsaugoti vilkus. Yra įvairios priežastis, įvairios priežastis, kadangi yra skirtingos E, vertybės vertinimas, nes žmonės vertina vilkus dėl vairių priežasčių, taip pat ir neigiamas priežastis, apie kurią girdėjom prieš minutę. Taigi, kokia yra vertė, kas yra, na, svarbiau, kuo laikomės. Tai yra skirtingos priežastys - ekologinės, mokslinės, švietimo, kultūrinės, ekonominės ir, jeigu norim pasakyti, netgi ir etinės priežastys. Labai ačiū. Thank you very much, uh, Professor uh, Boitani. Our... Uh, dabar, dabar kalbės uh, Ženeviev Karbon, uh, yra etnozoologė ir etnologė. Ačiū už dėmesį. Aš nesinaudosiu PowerPoint prezentaciją. Aš siūlau Jums e, pasidalinti bendromis mintimis apie vilkus, nepaisant pasiskirstimo e, skiriuose e, vietovėse. Reikia vertinti vilkų buvimą ES teritorijoje, ne vien tik ekologinių pobūdžių. Iš tiesų, natūralioje aplinkoje vilkų populiacijos tankis priklauso daugiausiai nuo uh, žmogaus poveikio. Ir ir elgesys e, vilkų arba etologija priklauso nuo žmogaus poveikio, o ne nuo gamtos. E, vilkų atsiradimas tam tikrose vietovėse kelia daug klausimų. Kodėl dabar, kodėl čia, e, kaip iš čia atsirado, ar mums kelia grėsmę, taip pat ir e, ekonominiai svarstymai pasitelkiami. Tie regionai, kurios grįžta e, vilkai, jų gyventojai dažnai užduoda savo tokius klausimus. Prancūzijoje e, naujienos apie vilkų atsiradimą, pastebėjimą patenka į pirmosius laikraščių puslapius, televizijos žinias. <clears throat> Ir tie paaiškinimai moksliniai, kurie racionaliai pateikiami, dažnai e, e, jų nepakanka gyventojams. Labai e, dažnai <clears throat> informacija visuomenė pasiekia iš karto po to, kai vilkai yra pastebimi tam tikrose vietovėse, tačiau plačioji visuomenė mato tik tai vaizdus, tam tikrus e, e, e, modelius arba nuotraukas, kaip vilkai medžioja naminius gyvūnus. 1993 metais pirmą kartą vilkai buvo pastebėti vėl Prancūzijoje ir E, buvo pastebėta, kad prieš atvykstant e, vilkams vėl tam tikras teritorijas jose atsirado ir kitų gyvūnų rūšių. Tai yra, e, yra iš dalies atsakymas į, į tą klausimą, kodėl vilkai grįžta. Tačiau daugiausiai mes girdime politinių pasisakymų susijusius šiais reiškiniais. Pavyzdžiui, 2004 2014 metais vienas politikas teigia, kad e, dirbtiniu būdu vilkai buvo gražinti į Prancūziją, tai yra dėl žmonių, žmogaus pastangų. Mes e, nesame linkę susitaikyti su e, natūraliais gamtos procesais. Mes uh, ieškome tam tikrų prieštaravimų prieš pastatydami kaimo vietovės e, ir miestus tarpusavyje. Supriešindami žemės ūkį, vilkų apsaugą, gamtos peizažą su uh, <clears throat> natūralia aplinka, su, su, tiksliau, su dirbtinė aplinka ir e, prieš pastatydami žmogų ir gamtą tarpusavyje. Ir e, ta prie, tas e, tarpusio prieštaravimas labai aiškus yra tarp vilkų ir, ir e, tarkime, galvijų augintojų, tarp vilkų ir piemenų. Noriu pacituoti 2016 m. Prancūzijos prezidento pristatytą vilkų saugojimo planą. Tačiau nereikia e, galvoti apie žemės ūkį, apie vilko aplinką, e, Te, teritorijų planavimą reikia suvokti, kaip e, ir kokiamis sąlygomis vilkai atsiranda tam, tikro, tam tikrose teritorijose. Šniausiai vilkai apsigyvena kalnuose ir šalia auginamių galvijų kaimenių. Bent jau e, Prancūzijoje e, dažnai e, yra statomi vieną gretą tie dalykai, kurie galbūt nėra glaužiai tarpusėje susiję, pavyzdžiui, gyvulių auginimas ir, ir medžioklė. Mums reikia kelti klausimą, kaip gyventi kaimo vietovėse kartu su vilkais. Šių žmonės taip jau gyvena su jais kartu. Tikrai vilkas nėra šventas kažkoks gyvūnas. <clears throat> Ir e, reikia vilkų populiaciją vertinti santykėje su kitų gyvūnų populiacijomis. Europoje dedamos pastangos susaugoti vilkų populiaciją neturėtų prieštarauti arba e, atskirų valstybių narių taikomoms priemonėms reguliuojant e, vilkų populiacija. Ar e, Prancūzijoje reikėtų atsižvelgti vien tik tai į <clears throat> vilkų skaičių, kuris e, yra šalies viduje, ir taip pat atsižvelgti ir į kitų šalių atkeliaujančius e, vilkus. Kiek tų vilkų yra Prancūzijoje, nuolat ginčiamas, tai 500 ir daugiau. Reikia kelti savo klausimą dėl e, tų veiksmų, kurie yra siūlomi pagristumo. Ar, ar reikėtų išsaugoti tais veiksmais vilkų populiaciją ar mažinti jų skaičių. E, čia turiu menyje klausimus, kurie nuolat keliami dėl e, teisėto legalaus vilkų šaudimo. 1918 metais <clears throat> e, buvo remiamasi principu, kad tam tikrose teritorijose nušaunami vilkai negali būti priskiriami bendrai e, nušaunamų vilkų, medžiojamų vilkų kvotai Prancūzijoje. Taip pat e, E, yra nemažai tokių atvejų, kuriuos sunku paaiškinti, kuomet vilkai užpuola žmonės, pavyzdžiui. Jeigu, žmogus, jeigu vilkas nebijo žmogaus, tai žmogus turi pradėti bijoti vilko. Prancūzijoje labai sunku rasti tinkamą būdą, kaip gyventi kartu <clears throat> su vilkais ir iškoti kitokio kompromiso. E, nei vilkų naikinimas. Tokia situacija Prancūzijoje, kurią važiavau pristatyti pati pasitelkdama įvairius e, e, pavyzdžius tarpusavio susipriešinimo arba supriešinimo vilkų su kitomis populiacijomis. Kivaizdu, kad uh, vilkų populiacijos išlikimas e, e, labiau priklauso ne nuo ekologinių, ne nuo gamtinių sąlygų, o nuo tų veiksmų, kurie yra susiję su jų naikinimu. Baigdama norėčiau užduoti paskutinį klausimą. Tose šalise, į kurias vilkai grįžta, ar mes turėtume vilką e, paskelbti E, nacionalinio paveldo sudėdamąją dalimi, kaip matome, vilkai sugrįžti į daugelį šalių ir reikėtų e, leisti ir busimoms, sudaryti sąlygas ir busimoms kartoms e, ir galimybės matyti šį paveldą. Prancūzijoje vilkai pa paveldui šiuo metu vis dar nepriskiriami ir vis dar nėra alternatyvių jų populiacijos e, reguliavimo sąlygų išskyrus naikinimą. Much, uh, Dr. Carbone. Uh, we... Ačiū, dr. Karbonė. Dabar uh, turėsime galimybę užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus jūs. Nu, mūsų laikas yra ribotas, taigi jeigu į kai kurios iš užduotų klausimų nesulauksite atsakymo per šias diskusijas, tai galėsime. Tai yra per pirmąją, per pirmąją klausimų atsakymų ratą negalėsite savo klausimų užduoti, tai nukelsime tos klausimus vėlesniam laikui. Po minutę kiekvienam klausinčiam skirsime. Ponas Mistevičiai dabar. Ačiū people... Aš pirmas, na, aišku, vilkas Europoje problema, kai kam jie patinka, kai kam ne, išklausėm visus klausimus, ką noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad skaičiai didėja, bet ne vien tik tai skaičiai svarbus. Matome Slovenijos atveju, tik tai šimtas e, vilkų gali sudraskyti apie 160 e, avių ar per metus ar kiek. Slovakijoje yra 500 e, vilkų, bet pas mus nėra tokios didelės žalos padaroma, taigi yra skirtinga istorija. Jeigu paklausim e, išsaugotojų, konservatorių, tai jie pasakys, kad keli šimtai, medžiotojai sakys, yra keli tūkstančiai vilkų Slovakijoje, taigi skaičiai yra klausimas savo ruoštų. Bet turiu pabrėžti, kad žmonės Europoje mėgsta vilkus. Ne vien tik tai ūkininkai ar medžiotojais, kuriems kyla problema, bet, pavyzdžiui, dabar Slovakijoje pasirašinėjama peticija jau du mėnesius, kad būtų Slovakijoje sumedžiojama nulis vilkų. Yra 92 tūkstančiai parašų, e, kurie nori, kad e, žmonės, kurie nori, kad vilkų skaičius padidėtų. Toks demokratinis klausimas. Toliau ponas e, Stilimets. Already, fine. Uh, film... Pone, atsiprašau. Ačiū už jūsų pristatytas mintis. Taip vilkai Europą grįžta, kalbame apie populiaciją nuo 13 iki 15 tūkstančių, remiantis turimais duomenimis, galbūt yra šiek tiek daugiau iš tikrųjų. Na, ir e, reakcija į jų sugrįžimą yra įvairi, mokslininkai džiaugiasi, nes vilkai yra saugoma rūšis, biologinė įvairovė tai taip pat yra gera žinia, nes e, vilkai yra miškų sanitarai ir taip pat e, savo veikla netiesiog arba tiesiog įtako ir mūsų sveikatą. E, vilkai yra lankstus e, rinkdamiesi savo grobį, taip pat ir maitą ėda, silpnesnius, sergančius kitus gyvūnus medžioja. Tačiau grįžta ir tam tikros baimės, nes žmogų ir e, vilkas sieja ilgametį istoriją. Nu, vis tik tai manau, kad siekiant išsaugoti biologinį įvairovę, vilkai yra naudingi, todėl manau, kad reikia iškoti būdų, kaip gyventi kartu su vilkais. Iš Luksemburgo paminėsiu pavyzdį. Luksemburgė jau buvo patvirtintas atitinkamas vilkų populacijos uh, e, valdymo planas. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją, taigi išvada yra, kad gyventi kartu su vilkais yra įmanoma. Pane Müller, aš manau, kad e, kai kuriuose regionuose gyventi kartu su vilkais Europoje neįmanoma, nes buvo aiškiai pristatytas tas konfliktas tarp siekio išsaugoti e, rūšių vairovę atskirose kaimo vietov, kalnų vietovėse ir vilkų poveikio. Aš manau, kad e, tai manoma padaryti tik tai e, reguliuojant miškų populiaciją, nustatant e, tam tikras zonas be vilkų, jeigu mes turėtume tikrą poveikio įvertinimą, tikiuosi, kad mokslininkai šio darbo imsis kažkada, pateiks atitinkamus duomenys ir <clears throat> kas daugiau pridamosios vertės sukuria ar uh, galvijų ganimasis e, pievose, e, avių, e, karvių ir oškų, ar vilkų grįžimas į, į tas teritorijas, <clears throat> dėl kurio, manau, tikrai nukentėtų biologinė įvairovė. Ir čia mums reiktų tikrai pasiremti rimtomis mokslininkų išvadomis ir po to priimti sprendimus, kur vilkus saugoti, o kur jų populiacija reguliuoti. Pane Čeka dabar. Profesor Boitani prima mostrato una foto di un lupo. Dėkoju. Ponas Boitani parodė vilko nuotrauką, kuris ramiai ėjo vieno Toskanos kaimo gatve ir niekas e, dėl to nesijaudino. Na, Toskanos E, regiono vienas ūkininkas dabar prarado gruodžio pirmą dieną 16 oškų, kurias papjovė vilkas. Italijos piliečiai visai kitaip į tą problemą žiūri. 2017 metų e, statistika rodo, kad maždaug 600 vilkų gyvena e, regione, tačiau visoje Italijoje yra tris kartus daugiau vilkų. Taigi vien Toskanoje trešdalis gyvena visų Italijos vilkų. Italijoje, pavyzdžiui, už vieną gyvūną mokama 180 eurų. Tačiau jeigu e, tas gyvūnas yra nužudomas, tai žala daug didesnė negu kad 180 eurų. Todėl manau, kad reikėtų kažkaip kitaip pagalvoti, kaip geriau kompensuoti tiesioginės ir netiesioginės išlaidas ūkininkams iš ES lėšų. Pone Sander, ačiū pirmininkė, ačiū už labai įdomius ir svarbius pristatymus. Matome, kad apsauga ES lygių buvo veiksminga, nes vilkų apsaugos priemonės netgi turėjo poveikio žemės ūkiui, kaip kad matėme Slovenijos pavyzdį, bet to dar ir kiti kolegos kalbėjo apie problemas vilkų keliamas e, ūkininkams, kurie jau ir taip sunkiai gyvena. Beje, na, o aš norėčiau kitą šiek tiek klausimą paliesti. Tai yra E, tų hybridinių populiacijų sukryžmintų tarp vilkų ir šunų klausimą. Ar tai nėra naujoji grėsmė mūsų ūkininkams, kaip ta populiacija vystosi ir kaip mes galėtume ją geriau reguliuoti. Ačiū dabar žodis ponui Bogovič. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man žodį, ačiū ponui Bergant už Slovenijos situacijos pristatymą. Manau, kad e, tai buvo labai aišku, vaizdas aiškus. Slovenija yra tokia šalis, kurioje plėšrūnai ir gyvūnai, tiksliau plėšrūnai ir žmonės sugyvena tarpusavyje. Pastaraisiais metais buvo uždrausta šaudyti vilkus, tam, kad būtų išsaugota vilkų populiacija. Būtent todėl vilkų ir meškų populiacija dabar kasmet didėja maždaug trečdaliu. Meškų situacija visiškai nekontroliuojama dabar, vietoj 600 e, daug daugiau tų meškų yra ir maždaug 130 vilkų gyvena mūsų šalyje. Situacija nekontroliuojama ir ūkininkai su labai didelėmis problemomis susiduria. Vaikai bijo eiti į mokyklas, stebėjimo čia jau nebekakanka. Todėl norėčiau paklausti, ar vilkų populacijos valdymas yra būtinas, tiksliau, ar nebūtų jis būtinas, kai uh, jų skaičius pernelyg didelis, nes dabar laukinės gamtos dėsniai nebegalioja, nes tiesiog vilkai viską ėda, ką sutinka. Pone Šnytebauer dabar. Labai ačiū už jūsų išvalgas, esu Austrijos ūkininkė ir Austrijoje e, daug yra vietovių, kur gyvena vilkai. Austrija vyrauja smulkioji žemdirbystė, pačia Alpių kalnuose, mes jie didžiuojamės, e, <clears throat> tačiau taip pat ir dėl turizmo srautų e, neįmanoma ir aptverti teritorijų, laikyti sarginius šunis. Tačiau nepaisant to mes sugebėjome pakankamai gerų santykių išsaugoti vilkų populiacijas, čia vadovavomės principų gyvenk ir leisk kitiems gyventi. E, tačiau bet kokiu atveju manau, kad e, dabartinė politika siekiant atsisakyti e, didesnių dirbamo žemės plotų man tikrai kelia didelį nerimą, nes klausimas po to, kas mus išmaitins. Ar mums reikės importuoti maisto produktus, žemės ūkio produktus iš trečiųjų šalių, manau, kad taip elgtis tikrai nebūtų prasminga. Next, Mr. Jar. Ponas Jar dabar. Ačiū. Pone pirmininkė, dar noriu papildyti kolegų klausimas. Profesoriu Botonį, jūs kalbėjote apie tai, kad Europoje egzistuoja bendra vilkų populiacija ir teisingai. Jūsų šį teiginį supratau, nes komisija tvirtina, kad tokių populiacijų yra apie dešimt mažiausiai ir ta, ta labai svarbu tą žinoti, siekiant reguliuoti vilkų skaičių. Antras klausimas, koks turėtų būti populiacijos dydis tam, kad ji e, pati galėtų iš, save išlaikyti, kad galėtų išlikti mokslininkų vertinimu. Na ir antras klausimas abiems prelegentams. E, kiek, aš užsašiau klausimą, ko, e, kiek vilkų konkrečioje teritorijoje būtų galima toleruoti ir ar reikėtų teritorijų, kuriuose vilkai būtų draudžiami. Bad... Ačiū, ačiū, kad atvykot. Na, aišku, vilkai turi labai blogą reputaciją. Na, e, tikrai jie yra plėšūnai ir jie apsimeta e, močiutėm išrodant kepraitės pasakos. Na, bet tikrai visi yra labai blogi, na, aišku. Jūs galbūt žinote, kad yra tikrai vilkai fantastiški geri, bet nueikite į gamtą. Na, bet aš pasakyčiau, kad kiek, bent jau kiek aš žinau, tai mums yra didesnių bėdų e, su tuo, kad e, e, kiti gyvūnai plėšūnai puola keulės ir kitus, kitus gyvulius ir tikrai sunku apsisaugoti, nes tai nei šunimis, nei kaip. Tai ką daryti E, pavyzdžiui, kad jeigu erelį puola, tai kaip e, apsisaugoti, ar tikrai darysim, padarysim, kad nebus nei erelių, nei vilkų, nei nieko, tai aš manau pasakyčiau, kad dažniau vilkai užpuola žmonės, bet e, tikrai nėra tokia atveju, kad kitų plėšūnų puolami žmonės. Ir net ne visi šūnys, bet kai kurios šūnų veislės puola žmonės. Na tikrai e, reikia saugoti vilkus. Na aš norėčiau tvirtų. Tikrų skaičių. Na, aš atsiprašau, mums įko laiko tik vienam klausimui, taigi noriu suveikti žodį poniai Eivin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, Europos komisijos e, duomenimis vilkų populiacijos e, Europoje kai kurios yra nesaugomos. 60 dešimties nesaugomos. Na, aš e, turiu pasakyti, kad mes kalbam apie rūšis ir kurios ne, kurioms nebūtinai gal tiesioginė grėsmė, bet kurios tai yra saugomos. Ir e, taip pat Teisingumo teismas prieėmė sprendimą, teigintis, kad e, buveinių direktyva turi būti taikoma, reiškia, kad valstybės narės ne vien tik tai turi saugoti rušis, bet turi taikyti tokias priemonės, kurios užtikrintų išsaugojimą statusą. Europoje yra didelė vilkų populiacija, mes žinome, kad yra bandymų, daug bandymų, e, kurie yra nusikalstami, kurie užtikrintų gyvūnų na, išnaikinimą, bet iš tikrųjų vilkai nekenkia, nekelia pavojų žmonėms. Ir manau, kad e, e, ką galit pasakyti, kokios geriausios praktikos galėtų būti taikomos e, Europoje ir nacionalinių lygmenių, užtikrinant, kad šitas gyvūnas, apie kurį skleidžiamos netikros naujienos, būtų išsaugotas. Labai ačiū. Na, dabar turim keletą minučių atsakymams. Bet prieš e, perinant prie atsakymų, aš dar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams, kad jie pateiktų savo trumpą komentarą. Ačiū pirmininkė. Na, pagal buveinių direktyvą, kas šešeri metai valstybės narės turi įvertinti ir teikti ataskaitą komisijai apie e, visų buveinių išsaugojimą ir taip pat tų rušių, kurios taikoma apsauga, taigi kalbam apie šimtus rušių, tarp jų ir vilką. Tai yra daroma pagal principus ir kriterijus, kurias numatė direktyva ir laikomasi metodologijos, kuri būna parengta ir sutarta su valstybėmis narėmis. Šiuo metu mes e, rengėme ties e, naujų atnaujintų vertinimo e, būdu. Į darbą baigsim kitais metais, bet dabar jau turim preliminarių išvadų. Išvadų, kurias reikia patikrinti ir patvirtinti. Ir pagal šitas preliminarias išvadas vilkai dar ne, nėra pasiekę tinkamo vertinimo išsaugojimo statusą daugelie valstybių narių ir biogeografinių regionų lygmenių. O kiti žingsniai būtų tokie. Europos e, aplinkos agentūra, kuri padeda dirbti šitą darbą, dirba su valstybėmis narėmis, tikrindama ir patiksindama skaičius, kad būtų nacional, pasirengimas nacionalinės ataskaitos ir geografiniai vertinimai, Tai bus pateikta konsultacijos su visuomenė sausio mėnesį. Toliau, mm, birželio mėnesį, birželėje savaitėje jūs esate visi kviečiami. Pirmieji rezultatai bus paskelbti. E, visa ataskaita apie padėtį ES bus paskelbta kitų metų rūdienį. Dabar, kai dėl to, kad e, trūksta laiko, aš ne mm, darysiu nuorodas ir atsakymą raštu, kurį komisija pateikė E, atsakydama į peticiją 426 į Sloven... 018 į Slovenijos prašymą. Tai yra atsakymas, kuris pateikia visą apimantį vaizdą komisijos nu, nuomonę apie visas rūšis, kurios buvo e, aptartos ir apie kurias klausė parlamento nariai. Labai ačiū už jūsų pastabas, o dabar išklausysime jūsų atsakymų. Dėkui, ponė pirmininkė, na sunku atsakyti į daugelį klausimų, ypač dėl to, kad klausimai nėra lengvi. Ir labai įvairius niuansai paliesti, mes tikrai turėtume patikti daugiau konteksto, taip sakant, kad galėtume patikti naudingą atsakymą. Na, bet pasistengsiu mm, trumpus atsakymus pateikti apie tai, kad reikia mokslinių įrodymų. Taip, tai labai svarbi pastaba, labai dažnai vilko ir žmogaus koegzistencija yra ištraukta iš konteksto arba e, kalbama e, visą tai grindžiant e, prietarais ir baimėmis, bet reikia skaičių, kiek vilkų, kiek žalos, kokios yra tendencijos ūkija, gyvulininkystėje, ganiklinėje gyvulininkystėje. Taigi aš tikrai pritariu tam, kad reikia mokslinio įrodymų ar reikėtų teikti paramą neties, už netiesioginę žalą, kaip užklausė kalbėtojai iš Italijos. Na, aš manau, tai labai svarbu, bet tai regionų vyriausybė, regionų vadovybė sprendžia. Tai yra Italijos klausimas, ne europinis klausimas. Europos komisija yra pasirengiusi naudoti struktūrinius mm, fondus ir kaimų plėtros fondus, išsaugant plėšrūnus. Taigi tikrai čia e, Toskanijos regiono klausimas tiesa yra tai, kad piemenys, jeigu piemeniui viena prarasta vis yra problema. Taip, aišku, bet e, įdėkim tai į kontekstą. Daugumai žmonių centrinėje Italijoje jie nebijo e, vilkų Taigi jie nori, kad vilkų būtų šalia. Aišku, atskiram piemeniu, tai nenorėtų, kad, jie nenorėtų, kad būtų vilkai netoli. Toliau hybridai, kažkas užklausė apie hybridus. E, jie yra problemų, problema tada, kai yra jų daug. Ir kai matome kryžminimosi tendenciją kai kuriuose populiacijose nuo 5 procentų iki 10, bet normaliai tai yra hybridų atvejų visoje Europoje ir individualių atvejų ir jie yra išspręsti vietoje. O pasiūlymas būtų, jeigu yra kryžminimasis, tai e, eikit ten ir juos pašalinkit. Bet jeigu yra 70 procentų hybridų, tai negalim išžudyti visos populacijos, reikia su jais sugyventi. Tai, bet tai rimta problema ir vėlgi reikia mokslinių įrodymų. Kažkas sakė, kad kai vilkų populiacija yra per, per, per aukšta, per didelė. Neturiu atsakymo, nėra atsakymo. Kai kuriuose e, plotuose yra daug vilkų ir žmonės tiesiog nebijo, o kitur yra keletas vilkų, o žmonės yra pergazdinti. Tai vėlgi priklauso nuo konteksto. Negalime e, turėti kažkokių magiškų slengščių, kad tas skaičius jau yra per didelis nuo to skaičiaus. Toliau, e, jūs esate iš Austrijos, jūs iškelėt e, turizmo klausimą. Na, vienas pavyzdys. Abrūco nacionalinėme parke, kuris yra netoli Romos, viena valanda kelio nuo Romos. Yra 2 milijonai lankytojų, o ten yra didžiausias vilkų tankumas Europoje. Ir niekas niekada nėra matęs e, vilko. Taigi nėra ryšio tarp vilkų buvimo ir turizmo mažėjimo. Reikia pasakyti turistams, kad vilkai ne, neėda žmonių. Toliau perduodu žodį Ženevievai, kuri kalbės apie koegzistavimą. O paskutinis klausimas buvo labai svarbus. Kiek vilkų yra reikalingi? Tai yra etikos klausimas. Galima apsėti be vilkų, bet mm, nėra jų šalia dėl kitų priežasčių, ne dėl to, kad jie būtų reikalinga. Na tai yra reikalingas žodis, tai labai antro, antropocentrinis požiūris, bet apskritai labai įdomus diskusinis klausimas. Ačiū. <laughs> Merci. Dėkoju, kad man suteikėte dar kartą žodį. Keletą dalykų dabar noriu pasakyti. Jūs komisija atstovaujate tas sociologinės tendencijas Kai apie vilką kalbame, dažniausiai keliamos problemos. Tai apie tai kalbama kaip apie problemą. Ir čia yra didžiausia, ko gero, problema. Nes e, neįmanoma taikiai sugyventi, jeigu vilkai suvokiami kaip problema. Galbūt ne emocijomis ir net neracionalumu reikėtų uh, vadovautis, o galbūt neutralumu. Dabar dėl ganyklinės gyvulinkystės uh, e, problemų Dažnai galvojama, kad e, kaimas yra vien tik tai gyvulininkystė. Ne, tikrai ne. Ir e, problemų kaime ne vien dėl vilko e, kyla, ko gero. Daug žmonių tenkina tas vilko egzistavimas, pavyzdžiui, vaikus, Manau, kad reikėtų daugiau švietimo apie gamtą, aplinką, ne vien tik tai apie vilką. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mūsų tyrimas parodė, kad daug baimių, daug nerimo šioje srityje. Ir kaip tas baimės suvaldyti, valdant tikriausiai gyvūno, gyvūnų populiacijas. Na, o aš siūlyčiau pirmiausia pabandyti veiksmingai apsaugoti gyvūnus, nes man atrodo, kad vilkų populiacijos išlikimas niekada nepriklausys e, vien tik tai nuo gamtos. Tai priklausys nuo mūsų žmonių, nuo valstybinių institucijų valios. Aišku, tai yra ir etinis klausimas, tai yra ir sociologinis klausimas ir man atrodo, kad e, apie vilkus e, kalbant nereikėtų kalbėti vien tik tai jų išsaugojimą. Jokių būdų negalima e, nustatyti konkrečių skaičių, zonų apriboti. Reikia pirmiausia vilkus saugoti tam, kad dabartinės ir ateities kartos suvoktų, kad tai yra mūsų turtas, tam, kad būtų e, gyvenama su tuo, ką mums teikia gamta, reikia, kad tos gamtos neišnaikintume. Taigi, ko gero, nereikėtų dabar remtis pirmiausia tuo požiūriu, kad reikia reguliuoti. Paprašysiu dabar jūsų išjungti mikrofoną. Na, o atrodo, kad dabar baigiame pirmo panelio diskusiją, pereisime prie antrojo. Žodį dabar suteiksiu e, peticijų komiteto vicepirmininkiai Tatjanai. pona Trauborst ir, profes, Trauborst ir um, profesorių Kajelą norėčiau pakviesti čia prie mūsų prisijungti. Ari Trauborst norėčiau dabar pristatyti. Jis dirba Tilburgo universitete Europos ir tarptautinės teisės katedroje. Jis yra aplinkosauginės teisės ekspertas. Taigi ponas Trauborst taip pat džiaugiasi tuo, kad jis yra vienas iš nedaugelio e, advokatų, teisininkų dirbančių su laukinės gamtos klausimais. Taigi jums dabar penkios minutės, tiksliau dešimt minučių. Dėkoju, kad suteikėte man galimybę pasakyti. Sudėtinga man kaip teisininkui kalbėti tokiais klausimais, bet pabandysiu. Mano tikslas. Taigi pabandysiu pagrindinės išvadas pristatyti dabar šiandien nagrinėjamų klausimų. Tai yra susijęs su vilkų išsaugojimu ir reguliavimu. Kalbėsiu apie e, medžioklę ir kadangi laiko mažai apsiribosiu vien tik tai buveinių direktyva. Čia yra teisinės ribos nustatomos e, vilkų e, populacijos valdymui ir išsaugojimui. Šiandienos skaidrių E, skaidrės e, ir mūsų diskusija atspindi, nes matome štai dabar, kaip vilkai medžioja Niderlanduose. Taigi, vilkai gyvena tamsesniuose mėlynai pažymėtose teritorijose ir šiuose teritorijose uh, valstybės institucijos turi pažymėti tas teritorijas kaip Natura 2000 e, teritorijas pagal antrąjį priedą. Na, o ketvirto priedo apsauga yra griežtesnė. Na, o šviesiai mėlynas, mėlyna spalva pažymėtos teritorijos yra lankstesnio režimo teritorijos pagal penktą priedą antro, ketvirto ir penkto priedo e, sistemos e, siekia pal sudaryti palankę apsaugos būklę vilkams. Tačiau nėra iki galo aišku, kaip užtikrinti tą apsaugos būklę, kaip pavyzdžiui, e, reikėtų kuo remtis ar nikimu, ar kažkokiais kitais faktoriais. Kitas dalykas dar genetiniai ir ekologiniai faktoriai turi būti čia svarbus irgi. Tačiau e, visai neseniai Teisingumo teismas priemė sprendimą dėl Suomijos e, teismo pateikto klausimo dėl apsaugos būklės. Pagal teisingumo e, teismą tai turi būti padaroma ir vietos, ir aukštesnių lygių, o tas aukštesnis lygis galėtų būti valstybės narės teritorija, bet iš principo tai gali būti ir tarp valstybinė kelių valstybių teritorija. Nepamirškime, kad e, vilkai e, kerta ir sienas, pavyzdžiui, kad Rusijos sienas. Ir e, tiesa, teismas nenurodė, kokios būtų tarp valstybinės apsaugos sąlygos teismas paskatino Europos komisijos darbą su ilgalaikėmis rekomendacijomis, taip pat Berno konvencijos nuolatinis komitetas irgi dirba su tarpvalstybinėmis e, vilkų populiacijomis. Ir tai yra visiškai logiška, nes, kaip jau ir sakiau, e, vilkų populiacijos e, gyvena abiejose sienų pusėse ir kartais jų dydis, pavyzdžiui, irgi skiriasi. Val atskiroms valstybėms narėms tokios rekomendacijos galėtų leisti pritaikyti e, nukrypti leidžiančias nuostatas, jeigu tai yra pageidaujama. Kita skaidri. Na, man nelabai čia sekasi su distanciniu pulteliu tvarkytis. Pagaliau penktasis priedas, dabar kur jis yra taikomas, gali būti leidžiamas vilkų e, žudimas, jeigu yra išsaugoma palanki apsaugos būklė, jeigu populiacija yra stebima ir jeigu yra aps, tam tikri apribojimai e, žudimo priemonėms taikomi. Na, o dabar kas dėl ketvirto priedo režimo, tai čia yra trys papildomos sąlygos, kurios turi būti išpildomos prieš žudant vilkus kaip kad numatyta 16 straipsnėje. Pirmiausia, išimtis turi būti pritaikyta dėl vienos iš priežasčių nurodytų e, straipsnėje, pavyzdžiui, žala ūkio gyvūnams, bet to turi būti įrodoma, kad nėra tinkamų alternatyvų žudimui ir e, be to tai neturėtų niekaip pakengti palankios apsaugos būklės e, situacijai. Na ir dar kitas svarbus klausimas. Teismui priemus sprendimą. Dabar matome, kad 16 straipsnio nuostatos gali būti pritaikytos kaip pagrindas legaliai vilkų medžioklį, siekiant kovoti su nelegalia vilkų, vilkų medžiokle. ir dabar gali būti rekreaciniais tikslais medžiojamiems vilkams tai pritaikyta. Tačiau sąlygos čia yra gana griežtos ir praktiškai sudėtinga, e, kad jos būtų. Ir pavyzdžiui, kai sąlygos nėra atitinkamos, e, tai teismas nurodo, kad negalima tokių vilkų medžioti. 16 straipsnio nuostatų analizė iš teismo praktikos rodo, kad čia yra keletas svarbių kintamųjų, kurie nustato e, ketvirto priedo e, nu, nukrypti leidžiančių nuostatų apriepti. Apreptis būtų didesnė, kai vilkų populiacija yra didelė, kai moksliniai duomenys patikimi ir kai tai yra įtvirtinta nacionaliniais įstatymais bei kai yra e, tarp valstybinės vilkų populiacijos e, valdymo planas nustatytas. Tačiau jeigu vilkų populiacija nedidelė, moksliniai duomenys prieštarangi, nėra rimto nacionalinio valdymo plano ir nėra tarp valstybinio plano, tai tada ketvirto priedo pritaikymas bus tikrai ribotas. Na Ir prieš baigiant, keletas svarbių dar klausimų. Pirmiausia, zonų nustatymas. Zonos, kuriuose e, vilkai, vilkams saugomos palankios, taikomos palankios priemonos, priemonės e, bus atitinkama natūra direktyvos nuostatos, o kitais atvejais e, kiti teisės aktai būtų pritaikami. Na, o zonos, kuriuose maža vilkų populiacija, mažas jų tankumas, sudėtingos yra sutaikyti su antro ir penkto priedo nuostatomis. Na, o dabar dėl tų sukryžmintų gyvūnų, hybridinių gyvūnų. Berno konvencijoje 171 3 e, straipsnėje kalbama apie dviejopą požiūrį. Viena vertus tie hybridiniai e, gyvūnai yra pašalinami, tai daroma e, valstybės institucijoms tai reglamentuojant. Na, o kita vertus, tai gali būti ir saugoma, nes vilkai saugom, ta populiacija irgi gali būti saugoma. Na ir galiausiai noriu pasakyti, kokiais straipsniais rėmiausi. E, pirmiausia, tai aišku, mano svarbiausias šaltinis buvo Europos Teisingumo teismo spalio mėnesio sprendimas. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū profesoriui Trauborst. Ačiū taip pat, kad laikėtės nustatyto laiko. Na, o dabar kitas ekspertas tai būtų teisinė sistema. Profesorius Kojola yra vienas iš didžiausių vilkų specialistų Suomijoje. Jis dirba su stambiųjų plėšrūnų stebėjimo metodais. Profesorius Kojola gamtinių išteklių institute Suomijoje dirba, taip pat yra parašęs ne vieną straipsnį šiuo klausimu. Pone Kojola, dabar žodis jums dešimčiai minučių. Ačiū. Džiaugiuosi, būdamas čia, dėkuoju aš kvietimą. Suomija yra viena iš šalių, kuri turbūt mažiausiai kontroliuoja vilkų populiaciją. Šią skaidrį matote, kad šiaurės Suomijoje yra viena teritorija, kuriai penktojo priedo nuostatos taikomos ir kitoje Suomijos dalyje ketvirtojo priedo nuostatos vilkai per metus nuo 300 iki 600 elnių sumedžioja penk, penktojo priedo zonoje, o ketvirtojo priedo zonoje medžiokliniai šunys, e, tai yra e, vilkai e, žudo medžioklinius šunis Ir <clears throat> tai kelia didžiausią konfliktą tarp medžiotojų ir vilkų Suomijoje. Švedijos teritorijoje priskiriama ketvirtojo priedo zonai. Tuo tarpu Rusijoje jokie pribojimai nėra taikomi. E, ir er, er, vilkų medžiojimas e, yra visiškai nekontroliuojamas, e, netgi atlygis už sumedžiotus vilkus yra mokamas. Suomija laikui bėgant situacija keitėsi, kalbant apie vilkų populiacijos pokyčius ir nebuvo galima išvelgti kažkokio tiesioginio santykio su gyvūnų mirtingumu, lyginant populiacijos pokyčius e, atskirais metais. Panašu, kad e, ne, nelegali miškų e, vilkų medžioklė žudimas e, darė įtakos jų populiacijai. Taip pat e, vilkai yra ženklinami. Mes esame paženklinę maždaug 200 vilkų per tam tikrą laiko tarpą. ir pastebėjome, kad taip pat dėl brakonieriavimo vilkų populiacija mažėja. Ir dabar didžiausią žalą patiria jauni vilkai arba vilkų gaujos, kurios iš Rusijos patenka į Suomijos e, teritoriją. Tai reiškia, kad e, ryšiai tarp Skandinavijos ir e, Suomijos, Rusijos miškų vilkų populiacijos yra pakankamai silpni. <clears throat> Nes uh, atvyksta į Suomijos teritoriją nemažai vilkų gaujų, kurios neatsiveda jauniklių. Todėl galim kalbėti tik apie pietinės e, teritorijos dalis, kurio, kuriuose miškų gaujos, vilkų gaujos veisiasi. Kalbant apie vilkų mirtingumą, mm, ketvirtojo priedo zonoje Suomijoje, <clears throat> tai iš viso buvo suskaičiuota maždaug 200 vilkų ir penkšim procentų jų buvo sumedžiota e, Suomijos e, ūkinių gyvūnų reguliavimo agentūra išdavus atitinkamus e, medžioklės leidimus. Tie leidimai išduodami remiantį 16 straipsnio e, ABC dalimis. Tai yra tad vadinamoji tvarkinga medžioklė siekiant sumažinti nelegalių, neteisėtų miškų <clears throat> lauk vilkų sumedžiojimo atvejų skaičių. Iki praėjusių metų mes nematėme, kokia ta sistema yra pažeidžiama. Ir e, viena iš priežasčių, dėl kurių smarkiai sumažėjo vilkų populiacija, buvo susijusi su to, kad buvo sumažėjama daug e, e, nemažai suaugusių patinų. Todėl vilkų veisimusi iškylo grėsmė. svarstame ir vieną atvejį, kuris yra tam tikrą prasme susijęs ir su ankstesniais metais. Centrinė rytinė Suomijos dalyje vienu metu sumažėjo laukinių elnių ir e, tas e, laukinėlių populiacijos mažėjimas yra glaudžiai susijęs taip pat ir su vilkų buvimu toje teritorijoje. laukinių miškų elnių likė labai mažai šiuo metu Europos teritorijoje ir e, jie praktiškai yra patekę ant išnykimo ribos. Ar yra būdų kaip e, sustabdyti tą vilkų populiacijos sviravimą. Pirmiausiai, galbūt reiktų spręsti problemą susijusią su nelegalia medžioklė. Miškų medžioklės ministras yra paskelbęs atitinkamą planą, kaip išsaugoti e, vilkus europinius ir kaip užtikrinti geresnį koegzistavimą žmonių ir vilkų. Tačiau aš, kadangi neturiu daug laiko, tai iš, iš, iš, išsamei to projekto nepristatinėsiu. Ačiū profesoriui Kojolai. Sutaupė mums šiek tiek laiko jisai diskusijoms. Ponas Varšlink užduos klausimą. Ačiū pirmiausiai už pristatytą informaciją, už jūsų pranešimus. Akivaizdu, kad turime galimybę e, reguliuoti vilkų populiaciją, tačiau e, kartu kyla klausimas ir kodėl negalima to reguliavimo užtikrinti. Pavyzdžiui, Slovakijoje, kitose regionuose ar valdžios institucijos dėl to kaltos ar nedrįstama imtis e, dėl politinių priežasčių tam tikrų veiksmų. Aš manau, kad e, e, miestuose vilkai vertinami tikrai palankiau nei kaimuose. Taip pat mes norime išsaugoti tiek e, laukinių elnių populiaciją Europoje, tiek ir pasiekti, kad e, kalnuose ganamos avys e, galėtų laisvai ganytis, o ne būtų aptveriamas jų ganyklos tvoromis. Žmonės Europoje vilkų grėsmę supranta tik tai, kai pamato vilką prieš prie savo namų durų. Taigi e, man lankantis daugelį regionų susidaro įspūdis, kad mes netgi nesugebame e, užtikrinti finansinės žalos atlyginimo gyvulių augintojams. Ačiū, ponė Hauslingai. Kolegos, prašau nekalbėti ilgiau nei po vieną minutę. Dabar klausimą užduos ponas Tieserlė. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de faire vite. Dėkoju. Pirmininkė, aš irgi trumpai pasistengsiu kalbėti. Mūsų... Mes turime dabar tris iš viso panelistų grupės, bet aš norėjau prieš ankstesnį klausimą, dėl ankstesnio klausimo pasisakyti. Pirmiausia, sakyčiau, kad mes politikai turime savo atsakomybę prisijimti ir spręsti ūkininkų problemas, kaip kad sakė kolega Hoslingas. Reikia pasižiūrėti visų pirma, kiek ūkininkų nutraukė savo veiklą dėl, veiklo, dėl vilkų. Taip pat reikėtų pažiūrėti, kiek avių, kiek oškų papjauta yra vilkų. Reikia pažiūrėti, reikia pažiūrėti į skaičius prieš gilinantis į šį klausimą. Dabar sakoma, kad reikia vilkus saugoti, bet ar nebus taip, kad ir ūkininkus reikės greitai saugoti, ar nebus ji nykstanti rušis. Ir galbūt neignoruokime ir tam tikrų ūkininkų iš bejėgiškumo besimamų bes, veiksmų. Ačiū dabar žodis ponui Fiočiui. Aš norėčiau štai ką, ką atkreipti dėmesį. Niekas e, nekalbėjo apie vilkus ir bioįvairovę. Pavyzdžiui, e, tokiuose buveinėse kaip Alpių slėniai. Kitos rūšis smarkiai migruoja, nes vilkai jas išbando. Štai pavyzdžiui, elniai dabar iš Alpių leidžiasi žemyn į miestus, net ir šernai migruoja. Padaugėja eismo įvykių dėl tos migracijos, kuri prasideda nuo Alpių slėnių žemyn. Reikėtų, pavyzdžiui, pasižiūrėti į tuos duomenis, kiek uh, tokie reiškiniai kainuoja eismo saugumo prasme, kiek žmonių gyvybių nusineša. Tai ponas Goldman. Norėjau dar pakomentuoti ankstesnės diskusijų dalies ekspertų pasisakymus. Ekspertai iš Prancūzijos bandė idilišką paveikslą piešti. Iš tiesų, aš paslankiausi Prancūzijoje praėjusiais metais ir ta idilė tikrai nebuvo tokia, kaip ją bandome pavaizduoti. Kolega Hoislingas e, kalbėjo apie būtinybę e, reguliuojant vilkų populiaciją daugiau pasitelkti regioninio mąstymo. Galbūt būtų galima pagal e, augalų ir gyvūnų direktyvos, e, faunos floros direktyvos nuostatas nustatyti tam tikras e, teritorijas, kuriuose vilkų buvimas e, būtų nepagėdavimas arba draudžiamas. Pons būda. Nu, sunt foarte fericit atunci. Labai ačiū. Na, įdomu klausyti šitų diskusijų. Mes, aišku, galim taikyti didžiu, didelius apribojimus vilkams, bet dar vienas klausimas - vilkas reali problema yra plėšrūnų skaičius, kurie gali koegzistuoti kai kuriuose zonose. Aš esu iš Rumunijos, kur yra šalis, kur yra 4000 meškų. Iš tikrųjų yra 6000 jų meškų Rumunijoje. Na, įsivaizduokite, kad mes turėtume daugiau, daugiau gyvūnų, plėšrūnų, negu leistinas e, lygis, tai situacija neegzistuoja jokio kitoj valstybė nariai. Na, įsivaizduokim tokią padėtį, tokią atveju ūkininko, kuris turi 200 avių, e, šito avių pieno e, gautų pajamų jis gali sumokėti už vaikų mokslus. Jeigu jis neteks, neteks šitų avių, tai koks bus jo gyvenimas. Aišku, lengva šnekėti čia Briuselį, bet tikrovė yra kitokia. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš viską pritariu anksčiau kalbėjusiam kolegai. Aš norėčiau vertinti situaciją žmogaus teisų požiūrių. Ir noriu pabrėžti, kad ne tik vilkai, bet taip pat ir e, meškos kelia pavojų. Per pastarį mėnesį aštuoni žmonės žuvo užpuolus meškoms, nes e, Ne, nes e, rudųjų e, miškų lokių yra e, populiacijos penelik didelis ir <clears throat> jos gyvena labai koncentruotai. Remtis atskiriais vertinimais, rudųjų miškų priskaičiuojama iki 10 tūkstančių. 16 metais Vengrijos vyriausybė priėmė netinkamą sprendimą, kurio buvo draudžiama per metus sumedžioti 400 tūkstančių 400 meškų. Akivaizdu, kad Rumunijai, Rumunijoje e, tikrai negalima daugiau priskirti meškų prie saugomų gyvūnų ir negalima drausti medžioti, ypač jeigu jie kelia grėsmę žmonėms. Edinburgh. Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage. Ačiū, pana pirmininkė, Ben Huber. Nu, sako, mano klausimas būtų toks, jeigu e, jūs tvirtinate, kad e, reikėtų dirbtinomis priemonėmis išlaikyti, išsaugoti miškų, e, tai yra vilkų populiaciją. Tačiau manau, kad reikia atskirti uh, tą e, populacijos e, e, išsaugojimą ir vilkų skaičiaus išsaugojimą atskirose šalise, nes genetiškai vertinant Europoje egzistuoja viena bendra vilkų populiacija. Taip pat e, dėl vilkų vykdomų avių pjovimų, manau, kad reikėtų atskirų statistinių duomenų. Pone Sander, profesoriau Traubers, jūs kalbate apie buveinių direktyvą, griežtą apsaugą jos numatoma, taip pat 16 šios direktyvos straipsnį, pagal kurį valstybės narės gali nukrypti e, nuo tų griežtų taisyklių. Aš norėčiau štai ko paklausti. Šiandien valstybės narės vis mažiau veiksmų laisvės, laisvės turi tam, kad nukryptų nuo buveinių direktyvos. Nepamirškime, kad dar yra ir teisingumo teismo sprendimas, kuris dar labiau apriboja nukrypti leidžiančias nuostatas. Taigi, ar valstybės narės dabar turi e, galimybę gauti mokslinių duomenų, patikimų mokslinių duomenų, kurių dėka galima būtų nukrypti nuo šių nuostatų. Ačiū dabar žodis kolegai Agijar. Ačiū pirmininkė. Vilko egzistavimas yra nesuderinamas su gyvulininkystė. 2018 metais avilos e, regiono e, Ispanijos regione nuostoliai siekia 5 milijonus eurų. Tai yra labai dideli nuostoliai ūkininkams, kurie ūkininkauja kaimo vietovėse. Šalies pietuose, pavyzdžiui, Andaluzijoje, vilkas yra vaizduojamas vos ne kaip naminis gyvūnas vaikams Ir Andaluzijoje netgi bandoma didinti vilkų populiaciją, o kaip žinia, vilkai negali egzistuoti šalia ūkių. Mes manome, kad ES politika yra nenusekliai šiuo atžvilgiu. E, buveinių direktyva turi būti pakoreguota tam, kad būtų nurodyta, kur galima medžioti vilkus. Ponas Jaras dabar. Du papildomus klausimus noriu abiems prelegentams užduoti valstybių narių e, rengiami populiacijos išsaugojimo planai vilkų. Europoje kūrimo bendroji rinka, panašu, kad vilkai e, tą rinką taip pat ketina pasinaudoti. Antras klausimas yra susijęs su sutrikusio, sutrikusios elgsenos vilkais. E, kokiais principais galima nustatyti, kada tų vilkų elgsena sutrinka? Tritas klausimas. Ar galėtume ne vien tik vadovautis principu, kad visuomet reikia nustatyti, kur vilkai tinkami, tačiau taip pat kelt klausimą, kada jie yra ir kur neturėtų būti. Ponas Bausman. Vilkai prisideda prie ekosistemų pusiausviros e, išsaugojimo. Gamtos parkuose surinkta informacija ir patirtis e, parodo, kad e, vilkai yra labai svarbus floros ir faunos išsaugojimo ir biologinės vyros išsaugojimo faktoriai. Diskusija tuo tarpu diskutuojama apie vilkų keliamą grėsmę žmonėms ir naminiams gyvūnams. Būtina apsaugoti e, kaiminės tam, kad sumažintume gyvulių augintojų patiriamą <clears throat> žalę, tačiau, žalą, tačiau turime nepamiršti, kad ir žmogus e, įsprausdamas vilkus į kampą, atimdamas iš jų gyvenamas teritorijas, taip pat prisideda prie kaimenių naikinimo. Taigi pirmiausiai turime galvoti ne apie vilkų medžiojimą, tačiau daugiau dėmesio skirti e, galvijų aktyviai apsaugai. Ačiū dabar. Paskutinį klausimą užduos pons Kristinsen. Thank you. On day... Dėkuoju. Kai dėl Danijos. Na, 200 mm, metų Danijoje visai nebuvo vilkų, bet pastaraisiais metais e, jų atsirado 10-20, e, jie sugrįžo tiek vilkų. Ir ūkininkai tikrai yra persigandę, nepaprastai išsigandę. E, tikrai e, tai suprantama, nes tai, kas vyksta ūkiuose, kelia nerimą, žmonės yra supykę. O mano pasiūlymas buvo toks, reikėtų nuspręsti, kaip reguliuoti vilkų skaičių ir jeigu jie kelia didelę žalą, galbūt juos visiškai eliminuoti. Dėkuoju, prieš sutikdama žodį ekspertams, aš turiu dar pasakyti, kad reikia sutikti žodį ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir komisijos atstovai žodį suteiksiu. Ne, tik tai ekonominių ir socialinių reikalų komitetui. Dėkoju. Norėčiau kalbėti e, olandiškai, jeigu leisit. Esu Niderlandų ūkininkų sąjungos narė ir aviaugintojų draugijos pirmininkė. Noriu paklausti pono Traubors. E, atsižvelgiant į tai, kas buvo pirmoje dalyje diskutuojama taip pat. Pirmoje dalyje buvo kalbama apie e, vilkų e, gaujų gyvenimo sąlygas ir tinkamus kriterijus jų nustatymą ir jūs buvo kalbama apie tai, kad nacionalinės vyriausybės galėtų imtis priemonių riboti arba imtis priemonių vilkų atžvilgių. Niderlanduose tačiau turime dabar sulaukti to laiko, kuomet atsiras e, Niderlanduose atskiras susiformuos vilkų gaujas, nes dabar vilkai pas mus atvyksta iš, atvyksta iš Vokietijos. Taigi kaip čia būtų galima paskatinti valstybinarių tarpusio bendradarbiavimą sprendžiant šios klausimus. Ačiū už užduotus klausimus. Dabar, kadangi laiko liko nedaug, tai kiekvienam iš jūsų atsakyti skirsime po 2,5 minutės. All right. That was a very rich man. Gerai, na, buvo labai daug e, klausimų. Kai kuriuos galima susijęti, sugrupuoti. Taigi, vienas klausimas yra kodėl tie kriterijai neveikia praktikoje, kodėl susidurėm su gyvendinimo klausimais, ypač nukreipti leidžiančių nuostatų. O čia pabrėžčiau tai, kad ehm, nusistovėjusi teismo praktika, pagal kurią turėtų būti aiškinama buveinių direktyva ir taikoma, aišku, rodo, kad kuo daugiau yra vilkų, Mm, tai kuo geriau jiems sekasi, tai tuo labiau, e, tuo daugiau e, laisvių valstybė narė mm, gauna didesnį, mm, didesnės galimybės e, eliminuoti vilkus medžioti. Na ir ten, kur yra e, vilkai, kur tampa problema, stengiamasi mažinti populiaciją. Ir taikant tokią nukryptį leidžiančią nuostatą atsiranda didelių e, teisinių klausimų. Ir čia iš teisinės pusės aš norėčiau pabrėžti rekomendaciją e, maksimizuoti vilkų populiaciją, jeigu nori daugiau e, lankstumo medžiojant vilkus. Tai tiek teisė gali pasakyti šio klausimu. Ir tai yra susijęs su zonų nustatymo klausimu. Taigi, zonų nustatymas, kaip aš e, trumpai paliečiau jį, ir zonų nustatymas e, mažo tankumo arba e, zonų be vilkų, tai tikrai yra išsamus ir galima tą taisyklę taikyti. Taip yra daug, daugeliu atveju, kur daugiausiai idėjų kyla dėl šito klausimo. Na, bet būtų galimybių daugiau taikyti E, zonų nustatymą toj valstybė nariai, kur yra vilkų daug, kur jie, taip sakoma, klesti. Ir dar keletas klausimų buvo susiję su palankiu išsaugojimu statusu. Tai yra esminis parametras. Na, kai dėl naujausias teismo praktikos na, yra šiek tiek aiškiau, bet nėra visiško aiškumo, kaip ką reiškia toks požiūris. Ir aišku, kad ne kiekviena valstybė narėje, pavyzdžiui, Niderlandai arba Austrija, e, taiko griežtus reikalavimus, kad būtų pasiektas e, vilkų išsaugomas statusas ir vėlgi remiantis teismo praktiką galima taikyti e, tarptautinę praktiką, jeigu yra tarp valstybinė praktika, e, Pavyzdžiui, vilkai klajoja tarp dviejų valstybių narių, na, bet tai nebus e, išimtis, e, kai, pavyzdžiui, Niderlandai pasako, mums užtenka vienos gaujos, o, Niderlandai, o, o Vokietija arba tegul pasima kitas gaujas, o Lenkija tegul pasima likusius vilkus. Taigi turi būti tarptautinis e, bendradarbiavimas, taikant tarp valstybinius klausimus ir jeigu yra pasiektas tam tikras lygis, tai tuomet galbūt pasiskirstyti vilkus šalims ir įgyvendinti tą susitarimą. Tuomet tampa lengviau, kai yra leidžiama taikom, mano, nu, krypti taik, taikanti nuostatą ir leidžiama sumedžioti vieną kitą vilką, bet leidžia išlaikyti e, vilkų statusą. Na, tokie būtų kriterijai, bet aš jau e, tikrai viršiau savo skirtą laiką. Na, ačiū profesoriu Tubark, tikrai sunkus klausimai, bet ačiū Jums už puikų išaiškinimą. Dabar ponas Kajola. Dėkoju. Na, išgirdau klausimą, kur E, tie vilkai yra, kur jie priklauso. Na, tai yra e, politinis klausimas. Aš manau, kad žinoma mes norėtume, kad vilkai būtų laukinės faunos dalis. Aišku, jie yra, jie, yra, jie egzistuoja ir jie e, atklysta ir į žmonių dominuojamas vietas. Ypač tas vietas, kur žmonės yra sukūrę kažkokią infrastruktūrą. Jam vilkams ten puikiai e, sekasi, bet daugelįje vietų jie yra nepageidaujami. Tiksliau yra labai nepageidaujami elementai aplinkoje. Manau, kad būtų protinga ir naudinga taikyti vietovių, Europos vietorijų žemėlapis, jų yra parengti kai kurie žemėlapiai, bet parengti išsamų žemėlapį e, rizikingiams, rizikingoms vietoms, kur gali būti, pavyzdžiui, konfliktai, susidūrimai su vilkais – ir nulinės vietos. Na, šiaurės Europoje vilkai dažniausiai gyvena kalnuose arba kaimo vietovėse. Ten, kur na, pavyzdžiui, Suomijoje, Pietų Suomijoje vilkai laikosi ne vien tik tai miškuose, bet jie patenka ir žemės ūkio zonas. Dėkui ponai Kajola, dėkui abiems ekspertams. O dabar liko mažiau negu pusvalandis, e, trečia diskusijų grupė ir aš e, kviečiu išklausyti e, pirmininkaus ponas Lins, agrikomiteto vadovas. Vielen herzlichen Dank an die äh, Kolleginnen und Kollegen für Um... Labai ačiū kolegoms už pirmininkavimą likščionėms mūsų klausimų dalims. Noriu padėkoti taip pat už gausų dalyvavimą. Šiuose diskusijose ypač savo komiteto nariams. Taigi, e, matydamas tokį gausų dalyvavimą, e, manau, kad e, turėtume grįžti taip pat ir prie įgaliojimų sričių priskirimo klausimą tarp atskirų komitetų. Trečioje dalyje mes e, svarstysime klausimą, kokį poveikį vilkai daro aplinkai ir kaimo vietovių gyventojams ir kaip galima e, užtikrinti tą bendrabuvį su galvijų e, gyvulių augintojais. Čia reikėtų e, kalbėti ir apie tas e, laisvas nuo vilkų zonas. Kalbėjimo laiką pribosiu dar griežčiau ir kiekvienam prelegentui skirsime po septynias minutės. Pirmasis kalbės Norvegijos gamtos tyrimų instituto e, ir ekologijos skyriaus e, stambiųjų plėšrūnų e, vadovas Džonas Linelis. Jis tyrinėja vilkų populiacijų atkūrimą Europoje ir jų poveikia aplinkai. Po to kalbės ponė Budar, ji vadovauja avių Europos ūkininkų asociacijos avių augintojų e, ir avienos gamintojų darbo grupiai. Piudidorn Prancūzijos regionai atstovauja. Jie laiko daugiau nei 500 avių ir valdo 57 hektarus žemės. Ponas Linel pirmasis kalbės. Ačiū už galimybę grįžti Europos parlamentą turbūt e, buvau didelis nusidėjėlis savo ankstesnėme <clears throat> gyvenime, e, nes nuot man reikia kalbėti apie įvairius konfliktus, e, nors šiaip esu pakankamai teigiamą požiūrį gyvenimą turintis žmogus. Tai kaip ten bebūtų, mes kalbame apie vilkų populacijos atsigavimą, dabar jų yra maždaug 17 tūkstančių Europoje, Ir turbūt e, tai yra viena iš didžiausių masto sėkmės istorijų, kalbant apie e, plėšrūnų e, populiacijos išsaugojimą Europoje. Tačiau viena sėkmė, sėkmė vieniems reiškia nelaimę kitiems, nes kyla tam tikrų sudėtingų ir realių konfliktų. Apie juos jau šiandien girdėjome ir šie konfliktai daro įtaką ir turi poveikio e, žmonių gyvenimams. Mes galime atskirti ekonominių ir socialinių konfliktų e, dvi atskiras grupės, nepaisant to, kad jie turi ir bendrų bruožių. Ekonominius konfliktus galima paaiškinti, e, pavyzdžiui, dėl pjaunamų galvijų patiriamos žalos Iš viso maždaug 25 tūkstančiai avių yra papjaunami e, vilkų per e, metus, tai sudaro 0,05 procentus e, visų, visos avies populiacijos auginam, auginamos Europoje. Taigi poveikis ekonominis galbūt nėra bendrai vertinant labai didelis, tačiau atskirose vietovėse jis daug didesnis ir daugelis ūkininkų tai laiko rimta problema. Čia labai svarbu pabrėžti, kad vilkai pavieniui neveikia. Vilkai yra tik tai ta e, visų e, iššūkių Lietkalnio viršūnė tų problemų, su kuriamis susiduria e, ūkininkai tiek žemumose, tiek kalnuose ūkininkaujantis PPO duomenimis e, ir vertinimu vilkai yra iš esmės tik tai tas e, paskutinis lašas, kuris perpildo problemų taurę. Jeigu mes e, <clears throat> netaikysime gyvūnų buveinių direktyvos nuostatų ir vilkai bus išnaikinti, tai ar ūkininkams nebeliks daugiau problemų spręsti? Manau, kad jie tikrai susidurs su likusiu dalimi rimtų problemų. Perinant prie kito konflikto, kuris yra ant ribos tarp to ekonominio ir socialinio konflikto, tačiau e, apie tai pakalbėsiu vėliau. Kokie būtų sprendimai? E, žinome, kad yra įmanoma sumažinti vilkų daromą žalą galvijams. E, tos permainos yra brangiai kainuojančios ir nelengvai gyvendinamos, tačiau galima jas įgyvendinti, jeigu būtų tam pakankamai valios ir lėšų. Todėl vietos valios institucijos turi prisimti atsakomybę, kontroliuoti ir finansuoti atitinkamas permainas. Tačiau e, vis tik tai, <clears throat> tai neturėtų būti e, pagrindinė apsiginimo nuo vilkų e, priemonė, reikėtų dar ir kitas prevencinės priemonės taikyti. <clears throat> Jau pavyzdžiui, šiaurės šalyse, siekiant apsaugoti uh, elnius nuo plėšrūnų negalima pasitelkti labai daug ir veiksmingų priemonių. Taigi e, šis konfliktas yra tam tikrą prasme ypatingas. Ir kalbėčiau apie konfliktą tarp Europos, e, Šiaurės Europos vietos gyventojų ir vilkų. Ir ne tik ūkininkai gyvena tam tikrose konfliktinėse situacijose, medžiotojai, pavyzdžiui, taip pat e, jau pakalbėjo apie e, vilkų pjaunamus e, medžioklinius šunis, maždaug 150 per metus yra medžioklinių šunų papjaunama ir e, patiriama didžiulė emocinė žala. Taip Taip pat <clears throat> jam būtų vertinti ir miškų pjaunamus, tai yra vilkų pjaunamus laukinius gyvūnus kaip tam tikrą e, konflikto tarp vilkų ir medžiotojų priežastį. Kalbant apie socialinį konfliktą, tai žmonės e, vadovaujasi skirtingomis vertybėmis, e, skirtingas baimės turi, skirtingą ekonominę įtaką gali daryti. E, Taigi čia galima daug e, atskirčių nustatyti, e, daug linijų nubrėžti. Tie socialiniai konfliktai iš tiesų yra labai sudėtingo pobūdžio. Čia mes negalime vertinti vien tik e, vadovodamėsi principu už ar prieš, arba skirstyti į juodą ir baltą. Žmonės yra Uh, sudėtingos asmenybės ir patiria įvairių konfliktinių situacijų skirtingose kontekstuose. Taigi egzistuoja konfliktas tarp to, kaip turėtų atrodyti ES gamta ir koks turėtų būti jos santykis su žemės ūkiu ir kiek reikia E, dėti pastangų siekiant išsaugoti laukinę gamtą. Ir vilkas vėl čia tampa tam tikrą skiriamąją liniją šio konflikto. E, mes dažnai puikiai suvokiame konfliktus, suprantame, tačiau kaip juos išspręsti, čia jau skiriasi požiūriai, praktiniai, socialiniai, teisiniai, taigi reikia daugiausiai susitelkti e, ties dialogo ir pastangų paieškomis, e, reikia bendro požiūrio ir nesiremti vien tik tai ginklais siekiant šį sudėtingą konfliktą išspręsti, nes e, niekam net neš naudos tas atviras priešiškumas tarp vilkų ir ūkininkų. Reikia iškoti būdų, kaip e, sugyventi tarpusavyje. E, užtikrinti sugyvenimą tarp vilkų ir žmonių yra daug paprasčiau nei įspręsti konfliktus tarp atskirų žmonių grupių, kurie vieni nori apginti vilkus, kiti nori juos sunaikinti. Ačiū. Dabar ponas Būda septynės minutės. Pone Mišel. Būda. Dėkoju, aš galbūt ilgai nedėkosiu, man tik septynios minutės liko. Aš E, turiu tik 500 avių. Turiu pasakyti, kad tų 500 nepakanka orioms pajamoms užtikrinti. Ačiū ponui Berman už tai, kad jis pristatė problemą Slovenijoje. Dabar norėčiau parodyti keletą skaidrių. Siūlau pažiūrėti į dešinėje esantį žemėlapį. Čia natūralios pievos, e, prastos būklės pievos ir pažeidžiamos pievos e, oranžinė spalva, raudona spalva, tos ankstesnės pievos. Ir matome, jeigu pažiūrėsime į vilkų žemėlapį, tai vis dėlto egzistuoja ryšys tarp e, bioįvairovės išlaikymo ir uh, E, vilkų populiacijos. Kiek žinau, komisija e, siekia kovoti su klimato kaita, čia žemės ūkis būtų sprendimas tam, ko gero atrajojantis gyvūnai geriausia gali CO2 sunaudoti. E, kolegos iš Vokietijos jau sakė, kad problemų yra daug, tos pačias problemas turime ir mes zonas nustatant. Štai dabar noriu atkreipti dėmesį į tas nuotraukas. Pagalvokite apie gyvūnų gerovę jie žiūrėdami. Na ir dabar norėčiau E, šiek tiek pakalbėti apie streso poveikį ūkininkams. Mūsų ūkininkų gyvulių augintojų profesija nėra patraukli. Visur Europoje ūkininkai yra e, vyresnio amžiaus, reikia naujų ūkininkų, reikia tų naujų ūkininkų, kurie perimtų ūkius ir kurie kokybiškus produktus gamintų. O čia matome Kroatijos e, ūkininko pasisakymą užrašytą. Ūkininkams reikia suteikti ne viduramžiškas darbo sąlygas. Toliau poveikis Prancūzijoje koks. Jau 25 metus Prancūzijoje turime vilkų planus, manau, kad galime būti pavyzdžių šioje srityje. Apsaugos priemonės kokios šunys, e, tvoros visų pirma, tai labai daug kainuoja. O be to, ten, kur yra daugiausia apsaugos priemonių, daugiau nei 25 metus jau, ten daugiausia yra ir vilkų atakų, užpuolimų. Tai reiškia, kad vilkas prisitaiko prie visų prevencijos priemonių, reikia iš to pasimokyti. Šiandien ryte kalbėjau apie, girdėjau apie sprendimus, tačiau paimkime vien tik tai Prancūzijos pavyzdį, kur nuo pat pradžių tos apsaugos priemonės buvo pritaikytos. Tai buvo visiška nesėkmė, nes e, vilkai prisitaiko prie to apsaugos priemonių, jas išmoksta peiti ir tų aukų vis daugiau, daugėja. Dabar Vokietijos pavyzdį dar kartą pasitelksiu. Štai ta skaidrė, kurios ieškojau. Užpuolimai, atakos vilkų. Kaip matome, skaičiai didžiuliai, jie nuolat didėja ir nėra kontroliuojami, kaip ir Prancūzijoje. Dabar matote daugiau nei 15 tūkstančių užpuolimo atvejų per 5 metus, o ir štai pavyzdžiui Ispanijoje net ir galvijai yra jau puolami. Dabar perėsiu iš karto prie svarbiausių dalykų. Jau daugiau nei e, šimtą metų ūkininkus žmonės vertina dėl savo ekonominio, dėl jų ekonominio vaidmens, dėl to, kad jie išmaitina visuomenę. Ir būtent tas maistas čia yra labai svarbus, būtent per maistą jie užtikrina bioįvairovę. Na, o dabar daugėjant vilkų visoje Europoje, ūkininkai yra priversti apsisaugoti nuo jų, e, šunis, tvoras, preven, kitas prevencinės priemonės pasitelkti. Ir štai dabar kaimo e, vietovėje atsiranda kliučių. Dažnai atsiranda konfliktų nes gyvūn, gyvūnų auginimo e, vietos tampa pavojingos laukiniams gyvūnams vietomis. E, dažnai atsiranda konfliktų, pavyzdžiui, tarp šunų ir tarp, e, tarp žygeivių. Mm, ir štai Pavyzdžiui, kai kurie merai netgi nurodė e, pašalinti šunis, nes e, dėl šunų kartais tie žygeiviai negali praeiti per tam tikras vietovės. Prancūzijos e, institucijos turi priemonių ir tiem šunims stebėti. Ir supratome, kad vis dėlto uh, tų šunų reikia vis daugiau ir tų konfliktų vis daugėja. Na, šuo galbūt nėra panacėja. Reikėtų galbūt daugiau tiesiog e, ramybės tai kaimo aplinkai, tam, kad visi galėtų sugyventi. Na, aš labai džiaugiuosi, kad uh, Kovo 18 dieną parlamente vyko konferencija, buvo parengta bendra e, deklaracija tarp kelių valstybių narių - Danijos, Estijos, Prancūzijos, Italijos ir Latvijos. Labai svarbu, kad mes pabandytume ieškoti sprendimų turimomis priemonėmis. Tačiau Atrodo, kad reikia ieškoti ne bendro sugyvenimo su vilkais priemonių, o prisitaikymo priemonių. Na, o dabar perėsiu iš karto prie išvadų. Šiandien pilietinė visuomenė nori, kad e, gyvuliai būtų auginami laukia. Jeigu visuomenė nori gerų e, gyvūnų auginimo sąlygo, gyvūnų gerovės, jeigu norime išlaikyti bio įvairovę, Štai pavyzdžiui, avių sektoriuje 85 procentai avių ganomos yra e, pusiau dikumėjančiose vietovėse. Tai reiškia, kad tik tai avis galima ten ganyti, jokia kita veikla negalima užsiri, užsiimti. Ir jeigu norime, kad žemės ūkis prisidėtų prie kovos su klimato kaita, e, o čia tik tai atrajojantis gyvūnai gali, e, pagelbėti, tai ko gero reikia imtis priemonių suvaldant plėšrūnų populiacijas. Visas, visus gyvūnus, e, visus plėšrūnus. Čia yra ir meškų juk. Neturėtume bloginti ūkininkų gyvenimo sąlygas ir tikėtis, kad naujų ūkininkų dar imsis tos veiklos. Mes neprašome išmedžioti e, vilkų. Mes tiesiog norime sugebėti apsiginti, apginti savo gyvūnus. Reikia, kad vilkai bijotų žmogaus, kad vėl bijotų žmogaus. Tai reiškia, kad nuo pat pirmo užpuolimo jie turi pasijusti, atsidurti pavojuje. Apsaugos priemonės kainuoja didžiulius pinigus, o būsimoje BŽUP nebėra tų pinigų. Taigi reikia strategiškai juos panaudoti. Kai tik tai vilkas artėja prie šunų, prie tvoros, jis turi suprasti, kad turi eiti kažkur kitur, o ne ūkių link. Valstybės narės turi turėti galimybę pasinaudoti nukrypti leidžiančiamis nuostatomis tam, kad būtų sureaguojama iš karto jau į pirmą užpuolimą. Ačiū. Dabar e, klausimų išklausysime. Prieš teikdami, pirmiau užduotis klausimus, e, par regionų komiteto atstoviai trumpam suteiksiu žodį, kad pristatytų savo poziciją. Dėkoju pirmininkė už suteiktą žodį. Aš dabar pristatysiu regionų komiteto rekomendacijas dėl ganiklinės gyvulininkystės. Mes e, vienbalsiai spalio 8 dieną patvirtinome šias rekomendacijas. Ganiklinės gyvulininkystės išlaikymas yra labai e, svarbus tam, kad išlaikytume gyvybingą kaimą. Deja, situacija yra neraminanti gyvulininkystės srityje, e, ne vienoje valstybėje narėje, kur e, didžiųjų plėšrūnų skaičius nuolat didėja. E, šių plėšrūnų su, sukeliami nuostoliai yra didžiuliai ir jie nuolat didėja. Vietos regioninės institucijos kreipiasi į komisiją ir prašo peržiūrėti buveinių direktyvą remiantis kitais metais e, paskelbta gamtos e, būklės ataskaita. Iš esmės, kai kurios vilkų populiacijos jau nebegali būti laikomos pažeidžiamomis. Valstybės narės taip pat turi turėti daugiau ir lankstesnių priemonių e, tam, kad suvaldytų didžiųjų plėšrūnų populiacijas, kaip kad tai nurodė Suomijos e, žemės ūkio ir žuvininkystės ministras. Mes e, taip pat prašome, kad e, bioįvairovės išlaikymo strategijai būtų sukurtas naujas fondas, iš kurio taip pat būtų atlyginami nuostoliai sukelti didžiųjų plėšrūnų. Nes dabar kaimo plėtros fondas dėl to e, turi išmokėti kompensacijas. Štai pavyzdžiui, Prancūzijoje kas met 80 tūkstančių eurų vieno vilko nuostolių per metus kompensuojama. Na, o ko gero ganyklinė gyvulininkystė šiandien nebėra suderinama su vilkų egzistavimu. Ačiū. Dabar trumpai galėsime užduoti klausimus ir prašau kolegų neklausti ilgiau nei po 30 sekundžių. Kolegė Sander pirmoji. Ačiū pirmininkė, neklausimą, bet e, komentarą norėčiau vieną išsakyti poniai Boduen, noriu jai padėkoti, ji labai nuoširdžiai kalbėjo, paaiškino, kokie yra realiai iššūkiai, su kuriais susiduria ūkininkai. Ir mes taip pat čia parlamente turime laikytis nuoseklėsnės pozicijos - daugiau bioįvairovės, daugiau kovos su klimato kaiva, kaita, e, sveikas maistas. Visam tam labai svarbus ūkininkai ir mes, aišku, turime imtis jiems palankių priemonių ir nuoseklios pozicijos laikytis. Ačiū dabar žodis kolegai Bogovičiui. Labai ačiū pirmininkė, ačiū už mm, jūsų mm, indėlių, už pasisakymus, kurie grindžiami faktais. Na, jūs atkaipėte Europos parlamento dėmesį. Na, aš susikau su nukentėjusiais, kurie nesutinka su šitą statistiką. Ir ten, kur yra e, daug e, vilkų, tai 20 procentų ūkių nukentėjo. Kai susitikau su jaunais ūkininkais, jaunų ūkininkų, kuris patyrė vilkų išpolį e, už vilkai užpolė gyvūnus 15, minučių, 15 metrų nuo jo namų ir jie sudraskė e, karvę, kuri galėjo būti veisinė karvė. Vaikai matė šitą ir visi patyrė didžiulę traumą. Aš mačiau rezultatus ir aš e, sutinku, kad reikia e, matyti ir kitus aspektus, o nelikti e, Bruselio burbulė. Ačiū pirmininkė. Keletas skaičių. Prancūzijoje sužinojome, kad Dešimt tūkstančių avių buvo sudraskyta oficialiai. Oficialūs skaičiai. Tos nuotraukos rodytos yra oficialios nuotraukos. Dabar tos kūnų, gyvūnų kūnų dalis neskaitomos. Bet to ūkininkai, nepamirškime, kad e, turi dar deklaracijas ilgiausias užpildyti tokiu atveju. Nepamirškite, kad kartais yra ir embrionai, vaisiai gyvūnų prarandami. Taigi 10 tūkstančių avių per metus yra e, sudraskoma vilkų, jų skaičius smarkiai didėja. 24 milijonai eurų dabar kompensacijoms yra išmokama per metus, kaip pavyzdžiui prieš 10 metų 4 tik milijonus tam turėjome išmokėti. Šiandien daug kalbame apie kovą su klimato kaita, tam reikalingos pievos, piemenys, avis Ir tam reikia reguliuoti vilkų populiaciją. Galbūt tam reikia regioninių sprendimų. Ačiū dabar žodis kolegai Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, situaciją maždaug apibūdinčiau taip, kad vieniems džiaugsmas, kitiems vargas. Ir iš tikrųjų klausimas jisai pas neįsispręs. Tai tokį trejatą minčių norėčiau e, paklausti kartu ir pasiūlyti. Galbūt jau ateina laikas e, kurti specialią kažkokią draudimo sistemą, kadangi bet kokiu atveju vilkų skaičius didės Europoje. Tai galbūt mes galėtumėm surasti būdus, kaip surasti tą balansą. Antras dalykas, galbūt, e, reiškia, kažkokiu tai atstumu nuo ūkio galėtų būti laisva nuo vilkų zona ir ūkininkai galėtų patys spręsti laisvai klausimą, neįsikišant niekam. Ir trečias dalykas, kviečiu mokslą prisidėti ieškoti naujų šiuolaikinių galbūt technologijų, kaip padėti apsaugoti naminius gyvūnus. Ačiū. Dank und zum Abschluss Kollegin Schmidbauer. Kolegi Šmitbauer, pabaigai ačiū, pan pirmininkė, labai ačiū už jūsų pristatytą informaciją, ypač poniai Budua noriu padėkoti iš karto jaučiame skirtumą, kuomet e, kalba asmenys, kurie tik tai teoriškai išmano žemės ūkį ir e, tie, kurie praktiškai išmano iš to gyvena. Jau girdėjome apie tai, kad e, Austrijoje yra daugiau nei 8000 kalnų ganyklų ir taigi kokiamis priemonėmis būtų galima tas uh, saugomas teritorijas nustatyti jūsų manim. Ačiū, išklausėme visų klausimų. Prašau vertėjų dar padirbėti porą trejata minučių, po to visi perėsime prie anglų kalbos, o pirmai dabar steiksiu galimybę atsakyti poniai Buda ir padaryti tą prancūziškai, o jau po to kolega kalbės angliškai. Kaip minėjau, manau, kad žemės ūkis ar ūkininkai nenori išnaikinti vilkų ir e, buveinių direktyva tikrai yra geras dalykas ir e, padeda išsaugoti biologinę įvairovę. Mums tačiau reikia e, atitikti ir pilietinės visuomenės keliamus lūkesčius. Mes šiuo metu gyvename nuolatinio streso sąlygomis. Mes tikrai negalime viduramžių sąlygomis e, e, manyti, kad e, ar reikalauti, kad jaunieji ūkininkai ūkininkautų viduramžių sąlygomis. Mes daug kalbame apie darbo aplinkos sukūrimą, geras darbo sąlygas, taip pat reikia nepamiršti šeimų narių. Taigi tas bendrabuvis tarp vilkų ir žmonių E, jau šimtmečius buvo užtikrinamas, nes buvo e, galvijų kaiminės, piemenys ir e, vilkai nuo tų kaimenių laikydavosi atokiai, nes žinojo, kad jeigu prieis arčiau, tai bus nušauti. Taigi vilkai gerbė žmonės, jų baiminosi, o dabar situacija pasikeitė, nes uh, Nes e, e, avys, pavyzdžiui, yra aptveriamas tam tikroje e, teritorijoje, negali iš jos pasitraukti ir naktį vilkui belieka tik potauti. Taigi mes prašome tik tai gerbti mūsų darbą, leisti mums apsaugoti savo kaiminės ir po pirmojo plėšrūnų už, užpolimo imtis atitinkamų priemonių, taip pat numatyti galimybę e, reguliuoti vilkų populiaciją e, tarptautiniu mastu, nes, nes vilkai, kaip žinia, sienų e, nepripažįsta ir, kaip jau buvo minėta, vilkai labai puikiai naudojasi bendrają rinką, todėl jūs, parlamento nariai, turėtumėte dabar pateikti pasiūlymą E, kaip e, suderinti atitinkamas vilkų populiacijos e, reglamentavimo, reguliavimo priemonės, medžioklės, leidimų išdavimo priemonės. Ir primas sprendimus pirmiausiai atsižvelgti į galvijų augintojų, ūkininkų, interesus ir lūkesčius, o ne atvirkščiai e, nuleisti jiems iš viršaus e, tam tikras priemonės, kurių po to jie privalo laikytis, nes e, situacija skirtingose šalise taip pat yra skirtinga ir ūkių dydis yra skirtingas. Tarkim, Vokietijoje yra 30 avių kaimenės laikomos, o <clears throat> aš turiu 500 avių ir man reikalinga 14 sarginių šunų ir laikyti, kad galėčiau e, tas avis suvaldyti ir, ir jas apsaugoti. Taip pat mano teritorijoje yra E, vulkaninė teritorija įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą. Ir akivaizdu, kad e, toje teritorijoje yra e, taip pat ir turistų daug, tačiau na, ir kitų problemų kyla. Tai negalima lyginti situacijos viename regione su situacija kitame. Labai ačiū. Dabar. Uh,